Kolegi, buongiorno, scusate il ritardo. Eh. Kolegos, labą rytą, atsiprašau, kad vėluojame, pradedame paskutinį posėdį prieš vasaros atostogas. Jeigu nėra prieštaravimų, tai e, e, patvirtiname 18 e, dienos e, vykusio posėdžio darbo tvarkę. Primenu, jog Šitas posėdis yra transliuojamas e, internetu. O dabar ketvirtas darbo tvarkės punktas - organizuotas nusikalstamumas, korupcija ir pinigų plovimas, e, pranešėjas Salvatore Jakolino. Jisai e, jau pristatė šį pranešimą 18 birželio dieną. Žinome, kad yra virš 300 pakeitimų. Dar kartą e, dėkoju Jums už putkiai e, atliktą darbą. Šiandien pasikeisime nuomonėmis dėl tų 392 pakeitimų ir turime dabar išsiaiškinti kolegų pozicijas, kolegų, kurie pateikė tuos e, pakeitimus. Na, o dabar žodis pranešėjų 20 minučių, o paskui kolegos galės kalbėti po 3 minutės. Pradėsime pasis, pasisakymus paskui nuo koordinatorių. O dabar žodis pranešėjui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip jūs puikiai e, pažymėjote, priminėte, jog e, Buvo 392 pakeitimai pateikti. Kita vertus, šitas pranešimas yra mūsų teisėkuros ciklo pabaigoje. Tad e, matome, jog iš tikrųjų labai intensyviai yra reaguojame ir tas reagavimas yra daug dinamiškesnis negu posėdžių skaitis, bet kita vertus tai yra dalykai, kurie rūpi mūsų piliečiams. Teisėkuros ciklo viduryje buvo pateikta 74 pakeitimai šito pranešimo klausimų ir e, paskui e, Strasbūrė Liepos mėnesio sesijos e, metu taip pat buvo nagrinimas tas klausimas. Norėčiau padėkoti, padėkoti visiems kolegams, kurie prisidėjo prie pranešimo rengimo. Kadangi ši tema iš tikrųjų yra svarbi piliečiams. Dabar pakeitimai. Pakeitimai, kurie buvo pateikti, yra iš tikrųjų labai vertingas ir teigiamas indėlis siekiant patobulinti šį pranešimą, kuris mūsų nuomonė bus naudingas policijai, teisėkuros institucijoms, valstybėms narėms apskritai. Kai kuriais atvejais e, pakeitimų turinys e, kartojasi ir turinio požiūriu nieko esminio nėra pridedama juose. Aišku, aš esu pasirengęs e, paremti kai kuriuos kompromisinius pakeitimus, siekiant pabrėžti mūsų bendro darbo svarbiausius aspektus. Mes e, galime pasakyti, jog kai kurie iš tų pateikimų iš tikrųjų yra tikslingi ir racionalizuoja kai kuriuos e, aspektus susijusių su e, organizuotų nusikalstamumu, korupcija ir pinigų plovimu. Mes e, taip pat e, numatome, jog bus daroma nuoroda į tam tikras e, pusės, kurios nėra tiesiog minimos e, e prašymo tekste. Da, dabar e, konkretus aspektai. Prekyba žmonėmis, čia yra kai kurių pakeitimų, kompromisinių pakeitimų. Kolega Sondegard, kaip ir aš taip pat abu bandėme parengti tam tikrą galutinį sąrašą. Aš taip pat kartu su sekretariato pagalba turėjau čia kai ką pakoreguoti ir e, turėjau išbraukti kai kurių pakeitimų tam tikras e, dalis. Atsižvelgėme taip pat ir į atsižvelgėme į ECR frakcijos ir kitų kolegų pageidavimus. Tai buvo susiję su e, Europos arešto orderiu ir teisės saugos struktūrų bendradarbiavimu. Mes kaip tik tai norėjome eiti tą linkmę ir pabrėžti policijos ir e, teisės saugos e, struktūrų bendradarbiavimą valstybėse narėse. Aišku, prokuratūros įvairiose valstybėse narėse jau yra įrodžiusios, jog yra tos kovos e, su organizuotų nusikaltamumu avangardė. Ir e, ten dirba žmonės, kurie puikiai pažįsta mafijinės struktūras ir žino, kaip veiksmingai su jomis e, kovoti. Alfano Fajon pakeitimai, ten yra dar nuoroda į 200 ir 500 eurų banknotus ir jų atsakomumą, atsekamumą. E, toliau e, kiti pakeitimai e, susiję su e, mafinėmis struktūromis, su e, šmeišto, su šmeištu. Gomes pakeitimas dėl konfiskuojamo, konfiskuojamo turto, taip pat Alfano pakeitimas bei e, Veronik Matiju, Dam ir kitų kolegų e, pakeitimai susiję su agentūromis. Toliau e, pakeitimai, kuriuose kalbama apie asociacijas. Tai susiję taip pat su mafijos e, aukų pagerbimu. Turime nuspręsti, kurią dieną tas minėjimas bus surinktas. Aišku, per ateinančias dienas turėsime apsispręsti dėl to renginio datos. Norėčiau dabar jau apibendrinti savo pristatymą, nešnaudomas viso kalbėjimo laiko. Paskutinėme puslapyje yra mano pakeitimas 387 pakeitimas. Aš neskaitysiu dabar jo dėl to, kad e, nenoriu gaišti per daug laiko, tačiau me, pasakysiu, kad mes e, ten bandome pabrėžti mūsų prioritetus ir tikslus. Ir tai yra susiję su organizuoto nusikalstamumo e, apibrėžimu su bankų paslapties panaikinimu, su uh, mokesčių priebėgų panaikinimu Europoje, taip pat su sporto renginiais bei uh, e, teisės saugos institucijų bendradarbiavimu, pinigų plovimu, viešųjų pirkimų srities e, pažeidimais bei e, su etikos ir policijos atsakomybės aspektais ir taip pat pačioje pabaigoje yra e, kai kurių aspektų susijusių su internetiniais nusikaltimais. Po 15 mėnesių, kurios labai intensyviai dirbome, aptarėme temas, kurios mums yra labai svarbios ir dabar galime kartu toliau nagrinėti kompromisinius pakeitimus, Tęsime darbą rugsėjo mėnesį, galbūt 17 rugsėjo dieną komisijoje, komitete bus balsuojamas šituo klausimu, bus galtinis balsavimas. Aš norėjau priminti kiekvienam iš, iš jūsų, jog būtų pagėdautina surenkti, būtų pagėdautina, kad per baigiamąjį balsavimą iš tikrųjų būtų balsuojama vieningai, turint e, omenyje teisėkuros ciklo ciklo e, viduryje pateikto pranešimo patvirtinimą. Manau, kad e, labai svarbu, kad e, šis e, pranešimas būtų subalansuotas, netai svarbu visai Europai. Dėkoju. Dabar norėčiau pasveikinti kolegas Rūza, kolega Rūza Tomazič, Kroatijos e, kolega e, iš ECR frakcijos. Sveikiname kolegą, jo šalis ką tik tai įstojo į Europos Sąjungą. Dabar diskusijos ir iš karto žodis poniai Veronik Matijų. Tris minutės. Dėkui, panė pirmininkė. E, tris minutės visai neblogas laiko tarpas. Noriu pasveikinti pranešėją už atliktą darbą, nes tai yra galutinis pranešimas, sveikinu kolegas, kurie pateikė pakeitimus. 392 pakeitimai rodo, kad kolegos iš tikrųjų domėjusi šią temą. Visus tuos ilgus mėnesius vyko intensyvus darbas, vyko klausimai. Norėčiau priminti, kad šis komitetas buvo įkurtas dėl to, kad iš pradžių Libe komiteto kolegos norėjo, kad jis toks egzistuotų, paskui pritarė visi kiti kolegos ir galiausiai plenarnis plenarnių posėdžių metu buvo nuspręsta jį įkurti. Ir šį rytą tikrai norėjau pasakyti, kad labai svarbu buvo tai, kad visi norėjo, kad komitetas egzistuotų. Turėjome tarpinį pranešimą, dabar turim galutinį pranešimą, iš viso apie 700 pakeitimų buvom gavę pirmą kartą, 392 antrą kartą. Visą tai aiškiai rodo, kad egzistuoja kolegų domėjimasis šiuo klausimu ir kad kolegos nori kovoti su korupcija, su pinigų plovimu, su mafinėmis struktūromis. Tai yra vienas iš mūsų svarbiausių darbo barų Europos Sąjungoje. Tad pranešės apžvelgė visas temas, jis minėjo ir priekybą žmonėmis, ir kovą su organizuotu nusikalstamumu, ir apie policijos ir teismų bendradarbiavimą. Kalbėjome apie banknotų problemą 200-500 eurų. Salvatore, mūsų kolega apžvelgė visus klausimus, kaip ir jis. Aš noriu, kad būtų rasti kompromisiniai pakeitimai, kad galėtume rugsėjį juos aptarti ir kad galėtume visų pakraipų politinių būdami iš tikrųjų vieningai balsuotų už pranešimą, kad būtų sėkmingai kovojama su ta rykšte, kurią mes šiandien minėjome, Su Lietuvos pirmininkaujančios atstovais diskutavome šiais klausimais, išreiškėme mūsų jaučiamą susirūpinimą, išklausėme Lietuvos pirmininkavimo prioritetus ir šis pranešimas, be kita ko, e, buvo minimas tarp Lietuvos pirmininkavimo prioritetų, tai kalbėjo vidaus reikalų ministras, su kuriuo man teko progą diskutuoti. Ir manau, kad Reikia iš tikrųjų, e, turime skirti didžiausią dėmesį kovai su organizuotu nusikalstamumu Europos Sąjungo ir pirmininkauti valstybė registrą pasirengusią daryti. Ačiū. Yeah, so... Dėkuoju kolegiai Matijai. Dabar uh, kolega Fajan, tris minutės. Salvatoru za to um, osnutek tega končnega poročila in za izjemno Dėkoju už šį galutinio pranešimo projektą. Aš taip pat norėčiau padėkoti Jums už atliktą darbą. Jis atliktas puikiai. Ačiū šešėlinėms pranešėjams, koordinatoriais ir kitiems, kurie prisidėjo prie pranešimų rengimo. Tikiuosi, kad mūsų pakeitimai padės pagerinti galutinį pranešimo variantą. Norėčiau, kad į šį dokumentą būtų atsižvelgiama, kad mūsų šalių vyriausybės atsižvelgtų į kovą su organizuotų sukalstamumu ir korupcija yra e, ne tik Europos Sąjungos, bet apskritai globali problema. E, tai reiškia, kad su ta rykštė nėra pakankamai ryštingai kovojama ar nelabai sėkmingai kovojama. Pakeitimų tipai buvo patys įvairiausi, norėčiau paminėti svarbiausius. Pirmiausia, e, prekyba žmonėmis. Tai yra tas klausimas, nuo kurio, tai yra tarykštė, nuo kurios kenčia visos valstybės narės, nes vienos iš mūsų yra tranzitinės valstybės narės prekybos žmonėmis, kitos e, yra tos šalis, iš kur žmonės išvežami, trečios, kur žmonės atvyksta. Taigi šioje srityje be abejo turėtume bendradarbiauti, kad galėtume efektyviau kovoti su prekyba žmonėmis. Aš manau, kad turime tą problemą labai aiškiai pabrėžti ir nurodyti, nes e, prekybos žmonėmis aukos dažnai lieka vienos e, ir yra visiškai priklausomos nuo prekiautojų valios. Iš jų atimami dokumentai, jos, tai žmonės gyvena patirdami nulatinę grėsmę ir, ir grasinimus reikėtų rasti kompromisinį pasiūlymą šiam klausimui ir aš manau, kad e, tas, jis turėtų būti toks, kuris tiktų visiems. Kai dėl migrantų padėties. Norėčiau pasakyti, kad savo pakeitimuose mes norime pasakyti, kad laikini pabėgėlių centrai ES valstybėse nebūtinai su migrantais elgėsi taip, kaip numatyta teisės aktuose. 200-500 eurų banknotų problema. Libė komitete mes diskutavome apie tai. Kova su organizuotų nusikalstamumu ir pinigų plovimu turėtų būti efektyvesnė. Žinoma, kad 200, šitie banknotai 200-500 eurų kažkur yra spausdinami. Reikėtų numatyti minimalias sankcijas už tokius nusikaltimus, už pinigų padirbinėjimą. Pavyzdžiui, sankcijos galėtų būti minimum 6 mėnesiai kalėjimo ir 10 tūkstančių eurų bauda. Ponas Jakolino minėjo, kad nusikaltimų daug vyksta žemės ūkio ir maisto gamybos sektoriuje. Galėtume sakyti, tai neturėtų būti žmonėms pavojingos rytis, bet, bet e, kai kuriuose valstybėse, kur gaminamas kokybiškas maistas, problemų čia iškyla, kai dėl lošimų ir kazino. Manyčiau, kad turėtume pasisakyti už tai, kad būtų galima e, išlaikyti teisėtus e, lošimo punktus, nes e, žinome, kad jie ne visi teisėti, o ir kovoti reikėtų efektyviau su tais, kurie neteisėti. Mūsų žmonės ne visur pasitikė teismų struktūromis, o žmonių pasitikėjimas teismais yra esminis dalykas. Tuo tarpu teismai irgi neturėtų domėtis kažkieno daliniais interesais, jie turėtų būti visiškai nepriklausomi ir priimti sprendimus objektyviai. Teisėjai turi būti nepriklausomi priimdami sprendimus. Tai štai, tiek būtų trumpai apie pakeitimus, kurie, manome, yra svarbus, tai yra mano frakcijos ir mano paties nuomonė. Manyčiau, kad surasime gerus kompromisus ir rugsėjį galėsime parengti iš tikrųjų geros kokybės pranešimą darbo užbaigimų. Dėkui. Dėkuoju. Dabar e, kolega Newton, dan, trys minutės. President, um... Ačiū, pana pirmininkė. Labai svarbus laikmetis dabar. Labai daug kas nuveikta per pastarosios keletą mėnesių. Tai sulaukime įvairios informacijos, o dabar privalome parengti gerą galutinį pranešimą. Taigi tai istorinės svarbos momentas. Aš manau, kad svarbiausias dalykas, kurį gali nuveikti mūsų komitetas, užtikrinti, kai mes pabaigsime, o baigti darbas turime spalio mėnesį, kad mūsų darbas nenueitų veltui. Tai Mes turime palikti tam tikrą pėdsaką ateities kartoms su rekomendacijoms, ką reikia daryti ateityje. Naujasis parlamentas taip pat turėtų palaikyti tą pakomitetį, komitetį kad nebūtų pasakyta, kad e, pakomitėtis veikęs 2014-2013 e, nu, metais turėtų baigti savo veiklą. Taip pat turime numatyti, kokiu veiksmu turėtų imtis komisija kitais metais. Turbūt sulauksime ir naujo komisijos nario atsakingo už šią sritį. Reikia numatyti būdą, kaip kontroliuoti šiuos darbus mes kalbame apie palikimą ateičiai, apie e, veiksmus, kurių galime tikėtis iš komisijos ir apie tai, kokiu veiksmu galėtų imtis taip pat ir valstybės narės. Tanja Fanion kalbėjo apie tai, kad tam tikri teisės aktai valstybėse narėse vis dar nėra ratifikuoti. Vis dar išlieka ateities užduočių, kurias turi veikti mūsų komitetas. Mano supratimu, mūsų darbo eigoje atradome daug svarbių dalykų. Pavyzdžiui, valst... tai, kad valstybės narės negeba bendradarbiauti tarp valstybinių mastų, nesvarbu dėl kokių priežasčių, ar dėl kalbos, ar dėl pasitikėjimo nebuvimo. Ir manau, kad mes turime skatinti geresnį tarp valstybinį bendradarbiavimą, todėl, kad nusikaltėliai um, puikiai bendradarbiauja tarp valstybinių mastų. Mes turime siekti, kad ir mūsų teisės saugos institucijos tai taip pat gebėtų padaryti. Aš dalyvavau delegacijoje į Vašingtoną ir mes bendravome su federalinės policijos atstovais. Manau, kad vienas mūsų tikslų turėtų būti siekti, kad Europolas savo galės galėtų pademonstruoti konkrečiai vietoje, gatvėse, o ne tik rinkti tas, tą nuostabią statistinę medžiagą. Dar vienas dalykas. Kartais būna labai sudėtinga surinkti statistinius duomenis, tačiau aišku tai, kad viskas, kas egzistuoja, yra padirbinėta, labai daug kas yra padirbinėjama. Ir um, tas e, prekes mus pasiekia ne tik iš Kinijos, tačiau ir iš kitų šalių ir tai iškreipia uh, rinką, Europos Sąjungą, mes prarandame pajamas, prarandame darbo vietas, o norėdami susigražinti prarastas pajamas, jei tai padarytume, galėtume išbristi ir iš krizės. Mane kiek šokiravo delegacijos Niujorke um, mm, išvados. Uh, buvo nustatyta, kad tik labai nedidelė dalis visų konteinerių laivuose yra patikrinami. Buvo teigiama, kad, pavyzdžiui, New Yorko policija geba kontroliuoti tik 5 procentus visų konteinerių, net žinodama, kad kitose konteineriuose gali būti kokaino, padirbtų prekių ir taip toliau. O Europos Sąjungoje tik 3 procentai visų laivų konteinerių yra patikrinami, taigi 97 procentai visų konteinerių yra visai netikrinami ir juose gali būti bet kas. Tai yra padirbti pinigai, kokainas ir taip toliau. Mes turime ieškoti būdų, kaip išspręsti šią problemą, kaip patikrinti konteinerius atvežamus į Europos Sąjungą. Dar vienas svarbus dalykas yra duomenų keitimasis Europos Sąjungoje. Giuliani darbai New York'e buvo sėkmingi, buvo bandyta um, keistis duomenimis tarp New Yorko regionų, regionų institucijų ir policijos institucijų. Uh, Taip pat būtina keistis e, e, gerąją patirtimi, suvienodinti sankcijas ir bausmes, e, kad kova prieš nusikalstamumą būtų sėkminga ir nusikaltėliai negalėtų pasirinkti palankesnio teisinio režimo. Kalbant apie skaidrumą, daugelis ekspertų įvardijo, kad svarbiausias instrumentas kovoje prieš nusikalstamumą yra e, skaidrumas, todėl kad e, jei viskas bus skaidru, nepavyks e, įvykdyti tam tikros nusikalstamos veikos. Ir mūsų komiteto užduotis turėtų būti skaidrumo sėkimas. Ačiū. Dar baigdamas noriu pasakyti, kad vakar um, Jungtinės karalystės vidaus reikalų ekspertai e, paskelbė sprendimą, kuris yra visiškai neprotingas. Žinau, kad mūsų posėdis yra transliuojamas, todėl noriu pabrėžti, kad tai buvo labai kvailas e, mūsų vyriausybės žingsnis. Mes Liberalai kartais imasi keistų žingsnių, o šį kartą konservatoriai pasielgė labai kvailai ir aš tai sakau samoningai, tačiau kaip ten bebūtų, tokia yra jų koalicija. Tačiau vakar nebuvo pasakyta kai kas, ką aš, aš norėčiau, kad šiandien būtų išgir, išgirsta. Vyriausybė nepaaiškino kai ko. Pirmiausia, Junktinė karalystė turi nukrypti leisti, leidžiančias nuostatas nuo visko. E, tai reiškia, kad e, kalbant apie 35 priemonės, e, e, Jungtinė karalystė, jos vyriausybė dar privalo jas naudoti. O kai baigsis laikotarpis, per kurį galima leisti taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas, tuomet mes liksime visiškai be jokios apsaugos, o Londonas dabar nori E, priimti 35 taisyklės. Taigi Londonas taps atvirų e, taikinio visų nusikalstamų grupuočių. Ir tai vyks keletą mėnesių, galbūt daugelį mėnesių ir, ar dar ilgiau. Ir šis Junktinės karalystės vyriausybės žingsnis yra toks e, neatsakingas. Aš labai um, atsiprašau tiksliau labai apgailestauju, kad Timo, kuris yra labai atsakingas konservatorius, kad jo šiandien nėra čia. Pone pirmininkė, Salvadoras ir Tanja galbūt galėtų, arba mes visi kartu galbūt galėtume ieškoti tokių kompromisų, kurie reikštų ir puikų palikimą ateities kartoms. Dėkoju ir dėkoju už susirūpinimo išsakymą dėl dalyko susijusiu su tavo e, šalimi. Na, o dabar kolega Barsalino. Dvi minutės. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau visų pirma padėkoti komitetui, padėkoti pirmininkiai, sekretariatui ir visiems ir visoms kolegoms, kolegiams, taip pat pranešėjų Jekolino, absoliučiai visiems, kurie e, dirbo rengdami e, šį pranešimą ir kurie tai darė labai entuziastingai. Manau, kad e, to pranešimo svarbą rodo ir toks didelis e, pakeitimų skaičius. Matome, jog dabar tikrai buvo reaguojama labai dinamiškai. Paprastai taip nebūna. Tačiau tuo pat metu e, žinome, kad dabar yra ir, ir, ir, ir, ir kitų daug darbų, todėl nebus paprasta susidaroti su visais tais e, pakeitimais. Tačiau šiaip ar taip dėmesys tikrai yra didelis. Aš manau, kad e, mums pavyko įtvirtinti tam tikras naujoves pranešime tekste yra ne tik tai žinomi dalykai pabrėžti, bet yra ir absoliučiai naujų e, dalykų. Aš manau, kad tai galbūt yra pats svarbiausias aspektas. Tie pakeitimai, kurie buvo pakei, pateikti, kai kuriais atvejais e, pabrėžia ar pagirina kai kurios aspektus, kurie jau yra tekste, tačiau e, kai kurie pakeitimai E, įveda naujų dalykų, pavyzdžiui, e, aspektų susijusių su ekomafija, nes to nebuvo pirminėme tekste ir aš manau, kad gerai, kad e, šita tema yra pabrėžiama toliau prekyba žmonėmis. Aišku, visuomet kalbama šita tema ir, ir, ir praeitie buvo kalbama, tačiau niekuomet nebūna blogai dar kartą pabrėžti šį aspektą, nes tai svarbu. Kolegos e, Morajas pakeitimas dėl neteisėtos migracijos e, aspekto didesnio pabrėžimo. Aš e, manau, kad tai taip pat yra svarbu. Toliau ta, ta dvi, dviejopas e, prekybos žmonėmis aspektas susijęs ir su ekonominiais aspektais, bei su e, šitos e, nelegalios prekybos aukomis, įskaitant ir prostituciją. Toliau žemės ūkio sektorius. Manau, kad šios problemos susijusios su maisto produktais liečiamos visus ir tos problemos yra iš tikrųjų rimtos. Toliau Mano frakcijos pateikti pakeitimai, kurie yra susiję e, su euro nusikaltimais, taip pat e, su meno kūrinių nelegalia prekyba bei su nusikaltimais atliekų tvarkymo srityje. Toliau e, tyriamasis, e, tyriamoji žurnalistika. Šią temą taip pat buvo pateikta pakeitimų. Norėčiau taip pat e, paminėti pasiūlymą laikyti baudžiamuoju nusikaltimu laikyti nusikaltimu, už kurį taikoma baudžiamoji atsakomybė, nusikaltimą susijusi su e, finansiniais ES e, interesais. Organizuotos mafinės struktūros Italijoje Kovo 21 diena buvo pasirinkta paminėti e, mafijos nusikaltimams ir, ir aukoms. Aš manau, kad e, kovo 21 diena galėtų e, būti tokio minėjimo diena ir kitose valstybėse narėse. Aišku, jos gali pasirinkti ir kitą datą, tačiau šiaip ar taip tokios dienos minėjimas būtų gana svarbus signalas teigiamas e, signalas, pabrėžiant mūsų kovą. Dar norėčiau pridurti, jog iš tikrųjų nuveiktas e, labai didelis e, apimties darbas. Čia iš tikrųjų yra daug tarpusąje susijusių temų ir tai rodo, jog tikrai turėjome renkti tokį pranešimą kaip šis ir labai džiaugiuosi, kad e, dabar tas pranešimas iš tikrųjų įgyja tinkamą svorį, nagrinėjant šitos e, klausimus ir tuo būdu aš manau, kad tai buvo tikrai puikia iniciatyva. Mes pradėjome tą svarbų darbą ir manau, kad Europa tikrai eis toliau šito keliu. Dėkuoju kolegai Barcelino, ar būtų dar kolego norinčių pakomentuoti. Taip, prašom. Kolega Ziobro. Labai ačiū. Norėjau taip pat padėkoti visoms kolegės ir visiems kolegoms, taip pat sekretariato kolegoms, kurie dirba rengiant šį dokumentą. Trumpai noriu sureaguoti į du klausimus, kurie mano supratimu yra be galo svarbus. Ir galbūt reikia sustiprinti kai kurios akcentus, rengiant kompromisus. Mes apie juos nekartą kalbėjome, e, tačiau vis dėlto teisinėje sistemoje e, jų įgyvendinimo efektyvumas yra trūkstamas. Tai yra žemės valdų e, apsauga, taip pat vaismedžių, vaisių apsauga nuo nusikalstamų grupuočių, todėl kad pajamos ir pelnas gaunamas nusikalstamų grupuočių yra didelis. Daugelį valstybių narių e, sankcijos šią nusikalstamą veiką yra skirtingos. Daugelį valstybių e, svarbu kovoti su visomis nusikalstamo grupuočių nusikaltimų formomis. Aš pats Lenkijoje matau, kad būtų galima taikyti tam tikrus sprendimus, kurie leistų efektyviau kovoti ir atimti iš nusikaltelių e, jų nekilnojamo turto valdas tuo atveju, jei buvo nustatyta, kad e, tam tikros žemės valdos buvo įsigytos už pinigus gautus iš nusikalstamos veikos Kiek aš žinau, dabar e, yra rengiami tam tikri pasiūlymai, taip pat ir kitose valstybėse narėse. Reikia pabrėžti, kad siekiant tokio reg efektyvaus reguliavimo būtų labai svarbu sutarti dėl bendrų priemonių, kad viskas neliktų tik deklaracijose. Tai vienas dalykas, o kitas dalykas tai yra e, bendrų um, tyrimo institucijų visose ES valstybėse kūrimas. Turint omenyje, kad nusikalstamos veikos charakteris įgauna tarp valstybinį mastą, e, policija ir prokuratūra arba kitos teisinio persekėjimo institucijos taip pat turėtų dirbti tarp valstybinių mastų efektyviau bandydamos pažaboti nusikaltelius. Manau, kad e, šioje srityje būtų reikalingi svarbus e, sprendimai, e, kai kovojama ypač su stambiais nusikaltimais. Kaip pavyzdžiui, nus, aš iš patirties galiu pasakyti, kad pavyzdžiui, Vokietijos ir Lenkijos baudžiamo persekiojimo institucijos dirbo puikiai e, tirdamos nusikaltimus atliktus Vokietijoje ir Lenkijoje, tačiau jų darbas būtų galėjęs būti dar efektyvesnis, jei būtų buvęs tam tikras teisinis pagrindas, leidžiantis šioms institucijoms, toms bendroms e, tyriejų grupėms e, dirbti dar efektyviau. Ačiū. Grazie, kolega Žobro. Adesso... Dėkuoju kolegai Žobro, dabar kolega Šmit. Briefly, asked, uh... Dėkoju, labai trumpai. Norėjau padėkoti pranešėjui ir dar kartą pabrėžti tai, ką minėjo mano kolega ir bičiulis Newton Down. Be abejo, tas opt-out variantas Junktinės karalystės teisinių bendradarbiavimų srityje yra tikra katastrofa. Dėl bendradarbiavimo, aš manau, turime nuveikti šitą daugiau šioje srityje ir aš manau, kad tekstas čia yra šiek tiek silpnokas. Aš manyčiau, kad formuluoti reikėtų griežčiau, tvirčiau. Nes manau, kad problemų neišspręsime, jeigu nesukursime, pavyzdžiui, nežinau kaip tai ir pavadinti, europinių policijos pajėgų ar jų analogo. Kova su, žmon, su prekyba žmonėmis turėtų būti žymiai sustiprinta. E, pavyzdžiui, paminėkime tokią šalį kaip Eritrėja, 4000 žmonių kas mėnesį iš Eritrėjos yra išvežami. Jie keliauja per Sinajaus dykumą. Ir paskui būna grobiami, kankinami. Kalbam apie tai, kad ten klesti ir prekyba organais, kurie paskui parduodami kitose šalyse įmamos išpirkos, kurios gali siekti iki 40 tūkstančių eurų. Neseniai Stoholme buvo nagrinėta byla. Žmonės gyvenę Švedijoje buvo apkaltinti e, padaryti nusikaltimu ir jie buvo nuteisti. Mes žinome, kad panašus dalykai vyksta visoje Europoje ben, reikėtų suformuoti tai, kas vadinama bendros tyrimų komandos. Būtina, kad policija vienos šalies galėtų žymingai bendradarbiauti su policijos struktūromis kitose šalise. Mes žinome, kas vyksta. O dabar turime pagaliau sulaukę pirmo verdikto ES ir nieko nedarom toliau. Nieko nedaryti būtų nusikalstama, būtų blogai. Aš norėčiau pabrėžti, kad tai kad atžvelgiant tai, kas vyksta, mums reikia žymiai tvirtesnio bendradarbiavimo, ne tik bendradarbiavimo, mums reikia europinių policijos pajėgų. Be abejo, tar sunku, ypač e, kai kurios šalis gali nelabai palankiai pažiūrėti tokį siūlymą ir jūs iškeregis, ar ne, kolega, ir, ir manoji. Bet šiaip ar taip turim kažką daryti, kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Galėsime pritarti pakeitimams kuriuose rekomenduojama dirbti efektyviau, greičiau ir kur teikiami visi naudingi pasiūlymai. Dėkui. Dėkuoju, kolega Vailer. Äh, Labai ačiū, pane Šmitai, norėjau sureaguoti į jūsų pasisakymą. Aš vis dar viliuosi, kad šiandien, rytoj ar poryt bus paskirt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 Ir tikiuosi, kad tai bus pirmas realus žingsnis tinkama linkme. Manau, kad tam tikrai įsipareigojimai turi būti ne tik popierioje, tačiau e, iš jų turi gimti tam tikrą įstaigą su tam tikromis kompetencijomis. Ir aš nesu pesimistė, aš tikiuosi, kad kitais metais tai jau veiks. Aišku, tai per vėlų tam atveju Stoholme, Tačiau vėliausiai po kitų parlamento rinkimų labai nusekliai bus sprendžiamas ir šis klausimas. Grazie Barbara, adesso... Eh, Dėkuoju Barbarai. Prieš pat suteikdama žodį pranešėjui, noriu pasakyti, jog rugsėjo 9 dieną Strasbūrė aptarsime daug detaliau pakeitimus. Bus nepaprastasis Krim komiteto posėdis, paskui e, rugsėjo 17 dienos popietę balsuosime komitete dėl šio pranešimo. Ir aš manau, kad iki tol mes išspręsime iškilusias e, visas e, problemas. E, kolega Newtondon, kuomet kalbėjo dėl susirūpinimo, dėl to, kad jungtinės, jungtinė karalystė dėl savo veiksmų darosi vis pažeidžiamesnė organizuotam nusikalstamumui. Tai e, ir beje čia galvoju taip pat apie tai, ką sakė kolega Šmit ir, ir, ir Barbara Vailer. Aš manau, kad politinių požiūrių galbūt mes valstybės narės nepakankamai vertina šitos aspektus. Nes e, kon konkrečiose situacijose valstybės narės turi imtis tam tikrų sprendimų, uh, ir, ir patvirtinti tam, tam tikrus pasirinkimus. Kuomet čia kalba sukosi apie e, bendrą dokumentą dėl organizuoto nusikalstamumo, pinigų plovimo, mes visi žinome, jog būtina stiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių, kovojant prieš šitos dalykus. Ir taip pat reikia užtikrinti tarp valstybinį, tarptautinį bendradarbiavimą šioje srityje. Net šis e, komitetas uh, buvo vertinamas e, ne tik tai mūsų valstybių narių, bet ir trečiųjų valstybių. Mes e, buvome išvykę į Vašingtoną ir tas, e, ta, ta mūsų komandiruotė į Vašingtoną taip pat liūdija apie tai. Ir tai rodo, pavyzdžiui, jog jungtinių valstybių teisės saugos struktūros teikia dėlę svarbą mūsų, mūsų darbui ir vertina tai, ką mes darome. Tad e, vertinant e, šį darbą, valstybės narės turi suprasti, jog būtina imtis visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrintas e, saugumas. Ir tai nereiškia, kad tik tai bus įmamas represinių priemonių ar karinių priemonių kažkokių. Tai reiškia, kad bus užtikrinama demokratija, kad bus užtikrinamas saugumas mūsų piliečiams. E, tuo tarpu, jeigu šitie dalykai yra neįsisamoninami, tai tuomet e, mūsų darbas siekiant sustiprinti ir suteikti didesnį svorį tam bendradarbiavimui neduos tinkamų rezultatų, nes truks pagrindinio dalyko, politinio galutinio akcento. Ir jeigu mes žengsim žingti, žingsnį atgal, ir e, jeigu pažvelgtume dabar atgal, tai e, prieš e, metus galbūt kolegos nesakė tokių dalykų, kurie buvo pasakyti šiandien, nes mes e, buvome surengę daug įvairiausių klausimų su e, <clears throat> teisės saugos e, ekspertais, e, e, žurnalistais, teisininkais. Ir per tos klausimus mes puikiai supratome, jog reikia eiti toliau, negu vien tik tai gerosios praktikos keitimasis ar informacijos keitimasis. E, Todėl aš noriu padėkoti sekretariatui, koordinatoriams, visiems kolegams, kurie dalyvavo šio komiteto darbe. Iš pradžių galbūt buvo tikimasi, kad šis komitetas atliks vien tik tai tam tikrą tyrimą į darbą, tačiau, kaip matėme, šis komitetas nuveikė tokį darbą, kuris diena iš dienos E, rodė, jog tai yra labai konkretus ir naudingas darbas. Ir beje, tai ir buvo vienas iš mūsų e, kadencijos prioritėtų, nes turime identifikuoti, suvokti realias problemas. Aš norėčiau pabrėžti kolegams, jog e, niekuomet, nei per koordinatorių posėdžius, nei kitus posėdžius, uh, nebuvo jokių ginčių ir e, iš, jo, iš jokios e, frakcijos nebuvo jokių prieštaravimų, atvirkščiai buvo pritarama tam, ką, ką darė šis komitetas ir e, todėl norėčiau šiame kontekste taip pat ypač padėkoti kolegai Jekolino, kolegų, kurių dabar nėra, galbūt salėje daugelis tų kolegų pateikė nemažai pakeitimų, tai rodo jų susidomėjimą šituo pranešimu ir norėčiau taip pat padėkoti pranešėjui, kad e, jisai sugebėjo suderinti įvairias e, e pozicijas 392 pakeitimai, iš tikrųjų tai, tai yra didelis darbas, dėkoju už jį, tas darbas tikrai nebuvo paprastas. Dabar turime žengti paskutinį žingsnį. Iki šiol mes e, identifikavom problemas, kolega Barcelino apie tai kalbėjo. Iki šiol iš principo tai nebuvo padaryta, todėl kad nebuvo reikiamos valė, valios tam. Na, o dabar mes matome, kad pasistumėjome į priekį ir dėl to šio komiteto darbas tikrai įgyja tinkamą svorį. Dėkoju visiems kolegams, sekretoriatui, kuris padėjo išspręsti daug problemų. Dėkoju taip pat koordinatoriams ir, ir, ir pranešėjui. Aš manau, kad šis pranešimas eis į Europos parlamento istoriją ir aš tikiuosi, kaip kad e, sakė Newtondon, jog naujasis parlamentas kitos kadencijos e, parlamentas tęs mūsų darbą, nes tai, ką mes padarėme, tai yra tik tai pradžia, siekiant įtvirtinti didesnę saugumo, platesnę saugumo erdvę. Ir čia kalba sukasi ne tik apie mūsų piliečių saugumą, bet ir apie demokratiją. Na, o dabar žodis pranešėjui, kad jisai reaguotų į kolegų pasisakymus ir apibendrintų. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai, aš e, labai atidžiai klausiausi kolegų pasisakymų ir e, jų pasisakymai buvo labai turiningi ir e, e, palaikantis pranešimą. Aš manau, kad mes tikrai puikiai padirbėjome kaip komanda su sekretorietu ir visais kolegomis absoliutus prioritetas, kalbant apie Teisės saugos institucijų bendradarbiavimą, yra pabrėžtas e, tame tekste, tačiau kolegos mano, kad nepakankamai. Mes turime pabrėžti čia keitimas informaciją ir bendradarbiavimą tarp policijos ir e, teisės saugos e, struktūrų, kuriant bendras tyrimo grupės, dirbant kartu. Ta darba, aš manau, kad tai yra tie tikslai, kuriuos mes labai aiškiai fiksuojame tekste. Toliau e, migrantų apsauga, tai taip pat e, yra labai aktuali tema. Popiežius Franciskas lankėsi Lampedūzoje Lampedūzos saloje. Ir tai iš tikrųjų taip pat labai simbolinis e, gestas buvo migrantų atžvilgių, kai kurie iš jų iš tikrųjų yra be galo nusivylę ir pažeidžiami. Aš manau, kad prekyba žmonėmis, apskritai organizuotas nusikalstamumas yra toks dalykas, kurį turime aiškiau apibrėžti e, šitame tekste. Turime taip pat e, apimti ir azartinius žaidimus šiame kontekste, kadangi tai taip pat dažnai susijęs su organizuotu nusikalstamumu. Ir e, turime kalbėti apie bendras taisyklės ES lygmenių, turime čia taip pat remtis Teisingumo teismo praktiką ir subsidiarumo principų. Kolega Barcelino paminėjo sukčiavimą susijusiu su finansiniais interesais ir kad būtų taikoma baudžiamoja atsakomybė už tokius nusikalstamumus. Aš pritariu Taniai, nes žinau, kad jos pasiūlymas e, e, siekia siekia tvirtinti kompromisą, taip e, migrantus minėjau, e, azartinius žaidimus taip pat. Visi taip pat e, suprantame, kad Europos prokuroro paskirimas gali turėti labai teigiamos įtakos kovai su organizuotu nusikalstamumu. Aišku, Europos bendra kariuomenė taip pat galėtų prisidėti prie šito tikslo, tačiau žinome, kad, kad galbūt greitai, greitai nepavyks to padaryti. Tekste taip pat kalbama apie tyriamąją žurnalistiką. Aš, kaip ir kolega Veronik Matiju, manau, kad reikia daryti nuorodą į ekomafiją ir į teisės saugos struktūrų bendradarbiavimą šioje srityje. Turime taip pat e, nepamiršti, jog e, valstybės narės turėtų taikyti e, vienodas taisyklės automobilių atliekų perdimo srityje, taip pat pinigų padirbinėjimo srityje. Labai svarbu ir pabrėžiu dar kartą tai, Labai e, svarbu taip pat e, visose valstybėse narėse suteikti tam tikrų garantijų, kad e, viešieji pirkimai būtų apsaugomi nuo mafijinių struktūrų poveikio ir kad legalios ekonomikos struktūros nenukentėtų. E, nuo tų dalykų. Pone pirmininkė, visos šios temos, galvoju apie balsavimo rezultatus. Manau, kad visos šios temos reikalauja taip pat ir tam, tik, tam tikro politinio lobizmo, kad uh, kitos e, kadencijos metu toliau būtų tęsiamas darbas ties e, šitais e, aspektais. Kolegos Newton, Newtondan bei be kiti kolegos kalbėjo apie tą testinumą ir, ir politinę valią. Manau, kad turime atremti tą iššūkį, kurį mums kelia organizuotas nusikalstamumas, tai yra visos Europos masto E, iššūkis ir čia turime remtis tam tikrais principais ir vertybėmis, bei turime e, siekti, kad e, mūsų dokumentas būtų pakankamai lankstus ir subalansuotas ir tuo būdu galėsime galbūt užtikrinti, kad taryba, tarybai taip pat toks tekstas bus priimtas primtinesnis ir kad e, valstybės e, narės tuo būdu taip pat e, galės numatyti atitinkamą atsakomybę už nusikalstamų grupuočių veiką minimą pranešime ir tuo būdu tai turės taip pat e, daug teigiamos įtakos e, teisėtai ekonomikai ir atitinkamiems e, jos subjektams. Kolegos kalbėjo ir ponė pirmininkė jau minėjo, mūsų darbų tasos grafiką, rugsėjo 9, rugsėjo 17, man atrodo, kad e, plenarime posėdėje spalio 22 dieną e, bus balsuojama ir tuo būdu 18 mėnesių darbas bus e, apvainikuotas. Galių gale, aišku, dirbome gana sunkiai, intensyviai, tačiau tikrai dabar visi džiaugiamės to darbo rezultatais. Dėkoju. Tad miniu dar tas datas. Rugsėjo 9 diena 17 rugsėjo, o, e, o dabar e, žodis ponui Mišel Levi, Kardifo universiteto atstovui. Jisai pristatys C teminio skyriaus informacinio dokumento organizuoto nusikalstamumas sąnaudos preliminarias išvadas kalbėtojui skiriame 20 minučių, o paskui kolegos galės e, dalyvauti diskusijose, pateikdami klausimus ar komentarus. Jų kalbėjimo laikas bus 3 minutės. Good morning, everyone. Um, I'm glad that I... Labas rytas visiems. Džiaugiuosi, kad man buvo suteikta galimybė atvykti į šį ypatingą komitetą. Dėkoju Jums už kvietimą. E, po pirmininkės e, malonių pastabų apie komiteto darbą. Aš noriu pasakyti, kad mes dažnai atsidurėme sudėtingoje situacijoje, o dabar noriu pristatyti jums labai preliminarias išvadas mūsų skyriaus Pristatysiu dokumentą organizuoto nusikalstamumo, ekonominės, finansinės ir socialinės sąnaudos Europos Sąjungoje ir Jungtinėje karalystėje. Yra anglų kalboje išsireiškimas, kad nuoširdumas prasideda namuose ir aiškumas prasideda taip pat namuose. Mes, mes dar e, tobulinsime šį dokumentą, o jį rengdami norėjome pateikti jums e, tokią ataskaitą, kuri padėtų jums e, suvokti daug aiškiau bendrą nusikalstamo organizuoto nusikalstamumo mastą ir jo išlaidas. Šis reiškinys yra paplitęs visame pasaulyje ir ekonomikoje e, kalbama, kad svarbiausia yra sankcija ir tai gali būti gerų e, pavyzdžių. Projekto tikslas buvo parengti kaip galima e, geresnes prognozes. Taigi svarbu e, pateikti geriausias prognozes, o ne spekulacijas. Um, Ir taip pat svarbu jūsų komitetui pateikti konkrečius faktais paremtus skaičius šioje srityje. Dabar mes esame tik pirmoje fazėje, iš viso yra trys fazės ir mes pasirengę e, parengti bendrą koncepcinę apžvalgą. Vėliau bus mm, pateikta konkreti medžiaga apie situaciją Europoje. E, mes pasitelksime e, apčiuopiamus duomenis, e, patikimus duomenis, kuriuos galima vertinti. Ir pabaigoje aš taip pat pateiksiu savo poziciją, kaip mūsų supratimu galima naudotis duomenėmis ir kam. Kalbant apie mūsų analizę, mes e, bandysime e, surinkti duomenis e, apie tai, kokios sąnaudos susidaro uh, Dėl organizuoto nusikalstamumo rinkai, kokios tiesioginės, netiesioginės sąnaudos, kalbėsiu apie privačias vietos bendruomenių valstybei daromas e, sąnaudas. Taip pat bus e, apžvelgtos įvairios nusikalstamos veikos, e, konkrečių, konkretus atskiri atvejai, e, taip pat e, su rinka susiję dalykai. Taip pat bus suskirstytos sąnaudos į privačias vietos ir valstybės. Gal nežinote, ką reiškia vietos sąnaudos, tai tam tikrai bendruomeniai, e, kuri gali būti siejama pagal tam tikrą požymį, pad, požymį padarytos sąnaudos. E, galima e, konkrečiai įvertinti, kokią žalą daro organizuotas nusikalstamumas tiems žmonėms, kurie e, gyvena bendruomenėje. E, taip pat kalbėsime apie galimybę kontroliuoti ar reaguoti į organizuotą nusikalstamumą ir į su tuo susijusias išlaidas. Kartais žiniasklaidoje pasirodo žinučių, kad kažkas buvo nužudytas arba um, atimta jo gyvybė e, ir pavoktas e, tik euras kitas iš kišenės. Tuo tarpu, ko mes ieškome, tai didesnės apimties nusikalstamų veikų atveju. Mes uh, Pavyzdžiui, nagrinėjame tokias nusikalstamas veikas kaip vengimą mokėti mokesčius, metalo vagystės, dėl kurių nukenčia ES geležinkeliai, o tuo tarpu už tai e, yra gaunami keli grašiai pardavus metalą arba laidus. Nusikaltimai Kibernetinėje erdvėje taip pat viena iš mūsų analizuojamų nusikalstamų veikų. Joje dažnai pelnas yra daug mažesnis nei atsiradusios išvados. Taip pat prekyba žmonėmis ir nuodingų atliekų de, pašalinimo perdirbimo dempingas. Visa tai labai daug kainuoja. Europos parlamento narys iš Lenkijos labai teisingai pastebėjo, kad ta žala gali būti labai didelė. Viena iš priemonių kovoje yra e, poėmiai. Tiesa, mes e, neužsiimame e, turto konfiskavimu ir net jei pamirštume šį faktą, pat pats konfiskavimas yra labai naudingas, tačiau mes konfiskuodami pavoktą turtą niekada neatpirksime padarytos žalos. Su rinka susiję nusikaltimai, tai dažniausiai narkotikų naudojimas, migrantų kontrabanda, e, taip pat e, padirbtų medikamentų kontrabandą. Kartais žmonės gal ir neperka padirbtų medikamentų, tačiau jie žino, kur jų galima įsigyti arba perkdami kartais gali žinoti, kad jie yra padirbti, tačiau daug pigesni. Taigi, žala gali būti apčiuopiama, tai yra korupcija, smurto naudojimas rinkoje arba neapčiuopiama. E, tai yra E, susijusi su nuogastavimais dėl nelegalios migracijos, e, dėl vergyjos prekybos narkotikais grandinėje, lošimuose arba pornografija vykdoma internetu. Daugelį ES valstybių narių šių nusikalstamų veikų mastas skiriasi. Pagrindinės problemos susijusios su galimybė prognozuoti organizuoto nusikalstamumo e, sąnodą yra susijusios su šiais dalykais. Pirmiausia, kartais žmonės um, susitelkia bandydami atlikti tam tikrą nusikalstamą veiką. Ir mes turime priimti sprendimą, ar mes organizuotą nusikalstamumą suprantame kaip mafijos tipo nusikalstamą veiką. Um, mūsų visuomenė um, mafija mafijos apibriežtį suvokia labai aiškiai. Arba turime nuspręsti, ar organizuotų nusikalstamumu laikysime ir žemesnio nusikaltelių susivienijimo lygmens nusikalstamą veiką, kai žmonės tiesiog susiorganizuoja atlikti tam tikrą nusikalstamą veiką. Arba yra tokių kategorijų, kurios patenka į Palermo konvenciją, tačiau mm, šiaip jau mes tų veikų nevadintume organizuotų nusikalstamumu. Taip pat e, reikia įvertinant tuos laisvus organizuoto nusikalstamumo tinklus, įvertinti, kokią žalą daroma, ar tai yra milijoninė, taip pat reikia e, apskaičiuoti ir papildomas išlaidas ir žalą patirtą dėl tarpvalstybinio tinklų, nusikalstamos veikos tinklų organizavimo. Kalbant apie konkrečios nusikalstamos veikos kategorijas, Tiesa, turiu pasakyti, kad aš detaliai nenagrinėsiu to, tačiau e, organizuotą nusikalstamumą apima ir e, nusikaltimai e, aplinkai. Ir mes panagrinėjome įvairiausius kriterijus ir čia matote vienoje skiltyje veikas, kurios yra įtrauktos į organizuotą nusikaltimo savoką, o dešinėje pusėje tokios veikos kaip pinigų plovimas, nusikaltimai kibernetinėje erdvėje, korupcija, e, tapatybės vagystė ir smurtas – Visomis šiomis kategorijomis užsieima Europolas ir pasaulio ekonomikos um, forumas, tai įvardyje um, ne, organ, ne kaip organizuotų nusikalstamumų, bet tiesiog um, nusikalstamumu įeinančių į kitas kategorijas. Dabar Perėsiu prie sąnaudų e, patiriamų dėl su narkotikais susijusios nusikalstamos veikos. Labai sudėtinga nustatyti, kokia dalis e, iš nusikalstamos veikos susijusios su narkotikais tenka organizuotėms nusikaltėliams. Todėl, kad Prekybos narkotikais lygiai yra labai įvairūs nuo vietinio iki tarp valstybinio. Taip pat reikia įskaičiuoti ir narkotikų gamybos sąnaudas. Tačiau kai kurios sąnaudos yra tik dalis tų sąnaudų, kurios vėliau yra nustatomos, bandant apskaičiuoti e, kitų organizuoto nusikalstamumo kategorijų padaromą žalą. Taigi, bandome apimti visus veikėjus, tokius e, kaip e, um, gamintojai, pardavėjai, tarpininkai. Kartais nebūtinai narkotikai yra pardavinėjami per organizuotas nusikalstamas grupuotės. Yra tokių pardavėjų, kurie tiesiog nepatektų į Palermo konvencijos taikymo sritį. Ir pagaliau, rengdami savo galutinį dokumentą, mes suvokiame, kad tai bus labai sudėtinga, tačiau kai kuri nelegali prekybos narkotikais kad dalis pateks į mūsų ataskaitą. Tai bus prekyba kanapėmis, amfetaminais, kokainu, bet kokios formos, taip pat e, prekyba heroino. Būtų per daug ambicinga bandyti įtraukti prekybą kitomis narkotikų rūšimis ir be to tai nėra mūsų užduotis. Mes nenorime visų įmanomų skaičių. Bandysime apčiuopti tik tas sąnadas, kurios yra susijusios su būtent organizuoto nusikalstamumo koordinuojama prekyba narkotikais. Jei, pavyzdžiui, turėsite omenyje tai, kad kai kuriuose gydyklose yra injekcijų patalpos, tai e, jų daromos veiklos sąnaudos turėtų būti išminusuojamos iš bendros žalos, todėl kad tokiu būdu yra užtikrinama živ ir AIDS prevencija. Aš pats esu kovos prieš korupciją komiteto narys ir patarėjas kitose darbo grupėse, todėl korupcija man yra labai svarbi. Kai kurių duomenų negaliu atskleisti dabar. Sukčiavimo išlaidos tiek ES piliečių, tiek ne ES piliečių gyvenančių ES teritorijoje bus apimtos mūsų dokumente. E, taip pat šias išlaidas e, reikia įtraukti ir į Europos komisijos biudžetą. Taip vadinamųjų trečiųjų sektorių organizacijos ir institucijos, labdaringos organizacijos yra labai svarbios šių institucijų patiriamos e, e, sąnaudos gali daryti poveikį ir jų e, labdaringai veiklai, o tai turės įtakos ir visai socialiniai aplinkai. Mes nagrinėjame ir subsidijų teikimo ES įmonėms veiklą. Žinau, kad Google ir Amazon ir kitos JAV bendrovės, nors yra iš esmės amerikietiškos, turi savo buveinės palankesnio mokestinio režimo šalyse, Europos Sąjungoje. Taigi tai yra e, techniškai vertinant labai sudėtingas klausimas, kurį bandysime išspręsti. Organizuoto nusikalstamumo sąnaudo sukčiavimo srityje taip pat apims organizacinės administracinės išlaidas, e, taip pat išlaidas susijusias su e, baudžiamojo teisingumo sistemomis, kurios yra pajungiamos e, persekiojant nusikalstamas veikas. Visi šie klausimai yra labai svarbus. Mes jau um, dirbame Jungtinėje karalystėje. Um, šioje srityje, tačiau kitose ES valstybėse narėse šie darbai dar nepasistumėja į priekį. Yra galima išskirti tris žalos ir rizikos lygmenis, tai yra ekonominės sąnaudos, ateičiai, dabarčiai, taip pat poveikis aukoms ir E, toms šalims, kurioms bandoma kompensuoti žalą, kaip pavyzdžiui yra įvykdoma tapatybės vagystė. Kartais gali kilti klausimas, ar yra skirtumas, ar aukos yra ES ar ne ES piliečiai. Arba kitas klausimas, e, kokia kokius demografinius aukų bruožus galime išskirti ir ar įmanoma įvardinti, kokį poveikį tai daro bendrai veiklai. Ar pavyzdžiui, tai, kad mūsų visuomenė senėja, e, padaroma didesnė žala tais atvejais, kai yra e, aukomis vyresnio amžiaus žmonės. E, reikia apsvarstyti ir žalos kompensavimo galimybės. Ir čia reikėtų palyginti, kaip žala kompensuojama vyresniems žmonėms arba jauno amžiaus žmonėms. Ekonomistai dažnai šį reiškinį neigia, tačiau jis yra labai svarbus. E, taip pat galime pasvarstyti, ar yra skirtumas, kai jūs patirite žalą, kai jūsų pajamos yra nedidelės ir kai jūsų pajamos yra didelės, ar ta žala skiriasi. Antras lygmuo, kaip žiniasklaida įvardyja um, pačią žalą ir riziką, kaip žiniasklaida pristato nusikaltimus kaip jie yra vertinami akademinėme ir politinėme lygmenyje, ar yra tam tikras atsakas. Taip pat tam tikra nuolatinė žala ir grėsmė atsiranda e, dėl būdo, kaip yra atliekama nusikalstama veika ir kas atlieka finansinius nusikaltimus. Europolo direktorius jau pastebėjo, kad ypač ekonominės krizės laikotarpiu organizuotas nusikalstamumas daro labai didelę žalą Europos Sąjungai. Ir Europos Sąjungoje dabar vis dar plaunami pinigai Ir šis klausimas, ar tų grėsmių recesijos metu yra daugiau ar nedaugiau, vis dar yra neatsakytas. Tuo tarpu į mus buvo kreiptasi prašant įvertinti, kokios yra sąnaudos, pateikti bendrą apžvalgą, kokios yra organizuoto nusikalstamumo sąnaudos. Mes šį dokumentą pristatysime Libe komitete ir kitur. Uh, bandydami įvertinti, e, kokios e, pažangos įmanoma pasiekti, ar kas nors tumėjasi gerą linkime ar ne. Recesijos akivaizdoje e, galbūt atsiranda daugiau žmonių, kurie mielai priims kyšius, kurie pasirengia teigiamai atsakyti į korupciją. E, tačiau norint pateikti patikimus duomenis, reikėtų paskaičiuoti, kiek tokių žmonių būtų buvę pasirengę teigiamai vertinti korupciją nerecesijos e, laikotarpiu. Taip pat ar jausdami finansinį ir politinį stabilumą žmonės būtų pasirengę kiek kitaip reaguoti į pinigų plovimo ar sukčiavimo bei korupcijos atvejus. Antras svarbus klausimas, kam vėliau yra išleidžiami pinigai. Jei, pavyzdžiui, nusikaltėliai remia terorizmą, užseima politinę korupciją, o gal jie tiesiog investuoja į verslą. Mes turime prisiminti, grįždami prie šio svarbaus klausimo, kalbėdami apie konfiskavimo galimybės, kad nusikaltėliai tiesiog dažnai švenčia, o ne investuoja į kitas nusikalstamas veikas. Jie tiesiog yra e, taupytojai. Kitos svarbios rytis, kurias mes apimsime, tai yra žmonių prekybos patiriamos sąnaudos. Labai sunku e, tinkamai atskirti prekybą žmonėmis ir žmonių kontrabandą. Čia mes atsižvelgėme į anksčiau padarytą analizę. Žmonės e, anksčiau nebūtų sumokėję už kontrabandą, už jų pervežimo paslaugas, jei žinotų iš anksto, kad vėliau jie bus išnaudojami. Pavyzdžiui, anksčiau Kinai ar Moldavai ar Libijos ar kitų bendryjų e, gyventojai nebūtų sumokėję didelių sumų, bandydami atvykti į Europos Sąjungą, jei nebūtų tikėjęs e, įsidarbinti Europos Sąjungoje ir nebūtų matę perspektyvos, kad jie gražins tą skolą ir um, tas pinigų sumas, kurie, kurias jie pasiskolino, norėdami atvykti į Europos Sąjungą. Daugeliu atveju tos e, sąnaudos yra didelės todėl, kad e, atvykę e, kontrabandos būdu žmonės nemoka mokesčių. Tačiau Kita vertus, jie privalo remti savo šeimą savo kilmės valstybėse narėse. jei vertinsime e, situaciją įvairiose šalyse, pastebėsite, e, kad kartais net ES įmonės yra priklausomos e, nuo nelegalių darbuotojų rezultatų. Be to, kartais darbo sąlygos ES bendrovėse, įmonėse kartais yra labai prastos, tačiau vis dėlto jos gali būti geresnės ir dažnai būna geresnės nei darbo sąlygos atvykusių nelegaliai dirbančių žmonių kilmės e, šalyse. Su intelektinė nuosavybė susijus susiję nusikaltimai. Aš jums jau pateikiau kai kuriuos duomenės susijusius su šias rytimi. Šios kategorijos nusikaltimai kainuoja be galo daug. Pinigų padirbinėjimas jau minėjo, kad technologijos leidžia vis tobuliau padirbinėti pinigus, taip pat nusikaltimai kibernetinėje erdvėje, pinigų plovimas, korupcija ir visa kita taip pat mūsų yra apimama. Čia yra pateikiama, pateikiamos išlaidos susijusios e, su aukų perspektyva. E, mes bandome pasverti, kokį poveikį nusi, organizuoti nusikaltėlį, organizuotas nusikalstamumas daro žmonių gyvenimui. Ir pirmininkė, baigdamas, turiu pasakyti, kad yra priemonių, um, kurios leidžia pasverti finansinės, socialinės organizuoto nusikalstamumo sąnaudas Europos sąjungai ir europiečiams ir aukoms. Tačiau nėra priemonių, kaip galima būtų pasverti pelną, kurį nusikaltėliai gauna iš nusikalstamos veikos. Šie duomenys yra tik teoriški ir nėra pasverta, kokį poveikį daro konfiskavimas e, visai sąnaudo apskaičiavimo lenteliai. Taip pat e, Newtonas Dunn kalbėjo apie Europą Europolo e, veiklos patobulinimą, kad Europolas galėtų tapti tyriamąją instituciją iš žvalgybos institucijos. Mes turėtume bandyti pasverti, kiek sumažėtų padaryti nusikaltimai žengus tokį žingsnį. Tas ryšys tarp uh, teisės saugos institucijų ir tyriamųjų institucijų yra sudėtingas. Kol kas šio klausimo dar niekas nesprendė nei jūsų komitete, nei mokslo akademinių lygmenių Europos Sąjungoje. Noriu padėkoti Jums už šias preliminarias mūsų dokumento išvadas. Pasirengęs atsakyti Jūsų klausimus. Grazie, profesor Levi. Jodo... Dėkoju, profesoriui Levi. Dabar diskusija ir e, iš karto žodis e, ponui Wilnerton. Dėkoju, profesoriu. Jūs pateikėt labai įdomų pasisakymą. Klausimas būtų toks. O ar pavyks apskritai tuos darbus, kad nors pabaigti? Jūs minėjote, kad e, darbo dar lieka labai daug. Mūsų komitetas darbą baigė rudeniop mes galbūt galėtume į e, savo pranešimą įtraukti šitą ir iš jūsų darbų. Tai kiek, kiek dar truks jūsų veikla, toks būtų vienas klausimų. Jūs atliekate didžiulį darbą. Antras, nedidelis toksai klausimas. Parokijo tas žodis. Ar vietos, ar parapiniai nusikaltimai. Kas, kas tai būtų? Gal galėtume detaliau paaiškinti? Galbūt pabandytumėt pakomentuoti, kas tai yra. Ką galėtume mes padaryti, kad jūsų darbų naštą sumažintume. Ir galiausiai kiek būtų saugi tokia struktūra, kurėtume galėtume pavadinti Europos FTB. Jūs savo pranešime apie tai kalbate, apie, kalbate apie tai, kiek kainuoja nusikaltimai Europos Sąjungai. Ta suma galėtų siekti trilijonus, be abejo. Jeigu skaičiuotumėt prekių padirbinėjimą, pinigų plovimą taip ir panašiai, tai yra didžiulės sumos, didžiuliai nuostoliai. Jeigu Europos FTB turėtų milijardo eurų biudžetą, būkim dosnus. Ir jeigu pavyktų tuo būdu sutaupyti bent vieną e, nedidelį procentą to, kas na, nuo to vieno trilijono E, jeigu pavyktų sutaupyti pinigų, tai tuomet Europos Sąjunga iš tiesų sutaupytų didžiulės lėšas. Būtų galima, ko gero, labiau bendradarbiauti, sukuriant bendras Europos policijos pajėgas ir, man atrodo, jūsų indėlis į tai galėtų būti labai vertingas. Mes esame politikai, mes su darbas yra įtikinti visuomenę. Paskui tenka kalbėti su nacionalinėm vyriausybėm. Ir grįžtu prie savo pirmo klausimo. Kada gausime jūsų pranešimą su visais skaičiais? Sorry, okay. Adesso la collega Barbara Weiler. Kolega Barbara Weiler. Ja, mich hat auch. Taip, laba diena, pane profesoriau. Mes e, susipažinome Berlyne konferencijoje. Džiaugiuosi, kad jūs atvykote ir į Briuselį. Norėčiau um, grįžti prie jūsų paskutinio klausimo. Um, ko kokį poveikį darys europietiškoji FTB. Manau, kad nepakaks, jei kova prieš organizuotą nusikalstamumą vyks tik nacionaliniu lygmeniu. Kai kurio kai kurių nusikalstamų veikų atveju tai būtų gal prasminga, tačiau kalbant apie ekonominius nusikaltimus, turėtume dirbti europiniu mastu ir turėtume galvoti apie europietišką į lygmenį. Mane kiek nustebino jūsų kiek pesimistinis požiūris į tai, kad tai yra tiesiog klausimas, bet dar neaišku, kokie rezultatai. Man iš ties svarbu ne tik pinigai, o kaip Bilas kalbėjo, svarbu ne tik pinigai, kurie grįž į valstybės biudžetą, tačiau ir atgrasomosios priemonės. Ekonominiai nusikaltėliai šiandien tikri, kad jie gali visoje Europoje ir už Europos ribų veikti be didesnių grėsmių, todėl kad e, jų kilmės šalių įstatymai yra aiškus, jie žino, kas nutinka, jei nusikalstama veika yra įvykdoma e, kitoje palankesnio teisinio reguliavimo valstybėje ir jie žino, kad jų tai neatgraso. Tuo tarpu, jei mes turėtume ES instituciją, kurios kompetencijos būtų plačios, kuri galėtų kovoti su mokesčių priebėgomis ir veikti europiniu mastu, tai tokiu atveju gal tokios institucijos įsteigimas būtų naudingas ir efektyvus. Ačiū, panas Mayer. Pone Maier, aš kaip ir mano kolegos nekalbėsiu apie Europos tyrimų biurą, tačiau, kaip kolega Newtonas Down kalbėjo, noriu pabrėžti, kad pavyzdžiui Europolo atveju kovai prieš organizuotą nusikalstamumą yra skirta tik labai nedaug darbo vietų. Tuo tarpu siekiant tinkamai koordinuoti 27 valstybių narių pareigūnus, E, kovojant prieš nusikalstamas veikas tiek ES e, teritorijoje, tiek už jos ribų ir norint kovoti efektyviai, ypač pavyzdžiui e, PVM sukčiavimo atveju, kur sukčiavimo apimtis yra milijardinės, kartais net keliaženklės milijardinės. Ir ši veika visada yra susijusi su organizuotu nusikalstamumu, o Europolė sėdi, sakykime, 12 žmonių, kurie atsakingi už šią sritį. Panašiai yra ir kitose srityse. Manau, reikia labai aiškiai pabrėžti, kad būti Nas pakankamas darbuotojų skaičius, būtinas tinkamas finansavimas, geresnis kovos prieš organizuotą nusikalstamumą koordinavimas bendradarbiaujant su nacionalinėmis regioninėmis institucijomis yra būtinas. Žabro. Labai ačiū. Labai įdomus jūsų, pone profesoriau, pasisakymas. Su didžiausiu susidomėjimu jo išklausiau. Noriu pasitikslinti keletą dalykų. Ar um, jūsų tyrimų refleksijoje buvo tokių dalykų, kaip pavyzdžiui tai, kad organizuo tas nusikalstamumas susijęs su, pavyzdžiui, su vagystėmis ar įsilaužimais yra apskaičiuojamas. Tačiau, pavyzdžiui, kaip tais atvejais, kai yra prarandamas pasitikėjimas, jei, pavyzdžiui, vagystė kartojasi, tai žmonės jaučiasi įpareigoti įstiekti, įsteigti, pavyzdžiui, um, apsaugos sistemas arba sudaryti sudartis uh, su saugos tarnybomis, nes jie jaučia grėsmę uh, savo uh, gyvybei. Kartais organizuota nusikalstama veika apima, kaip jūs minėjote, ir vietos tam tikrų savivaldų lygmenis. Ir kartais tas neapčiuopiamas poveikis yra didesnis e, nei apčiuopiamas. Padarius nusikaltimą, Ir ypač, kai nusikalstamoje veikoje dalyvauja įmonės, jos prisima tam tikrą riziką. Aš, pavyzdžiui, Lenkijoje matau, kad kai kurios įmonės vengia skaidrumo principo taikymo, pavyzdžiui, statybos rytyje. Lenkija gauna e, didelį finansavimą infrastruktūros e, tinklų dėgymui. Ir, pavyzdžiui, Net 200 įmonių Vokietijoje, atsiprašau, Lenkijoje turėjo bankrutuoti, todėl, kad jos bijojo tų didelių investicijų ir skaidrumo. Viena vertus tarsi nebuvo pinigų, kuriuos buvo galima mokėti darbuotojams, e, kita vertus Įmonės negalėjo pasitikėti savo vyriausybę, savo valdžią ir todėl buvo priverstos nedalyvauti projektuose ir tai buvo kaip užburtas ratas ir jos bankrutavo. Taigi, nepasitikėjimas tyrimo institucijomis taip pat daro poveikį ir ekonomikai. Aš pasirengęs pateikti tam tikrus pakeitimus, uh, E, ieškodamas būdų, kaip spręsti šį klausimą, todėl kad nepasitikėjimas teismais, prokuratūra, kurie galėtų tinkamai ginti pagristus įmonių interesus, e, taip pat daro didelį poveikį. Ir daro tam tikras didelės sąnaudas valstybei. Todėl, kad kartais įmonės veikia ne tik valstybėje, tačiau ir už jos ribų. Kitaip tariant, apibendrindamas e, taip paklausiu, ar jūs galite pamatuoti um, pasitikėjimo praradimo sąnaudas? Sí. Pana Sekulino, dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai atidžiai išklausėme. Galbūt e, negirdėjau tik tai pačios e, paskutinės jūsų pasisakymo dalies, tačiau man e, labai patiko jūsų požiūris, nes mūsų kaip komiteto požiūris į šitos klausimus yra panašus ir aišku, šitie dalykai, apie kuriuos jūs kalbate, yra iššūkis visai Europai. Ir ateityje turime taip pat e, spręsti šitos dalykus, todėl kad e, legali ekonomika labai nukenčia nuo šitų procesų. Jūs kalbėjote apie organizacinius e, modelius ir apie sąnaudas. Turiu du klausimus. Komet kalba sukasi apie pajamas iš nusikalstamos veikos. Ir kuomet mes kalbame apie tokias vietovės, kur kriminalinės struktūros yra giliai iš, įleidusios šaknis, kur e, jos yra apėmusios ir mažas ir vidutinės įmonės, kur infiltruotas nusikalstamas, pas, e, nusikalstama veikla infiltruota į ekonominę veiklą. Ir tai be jokios abejonės daro įtaką konkurencingumui tų vietovių. Tad e, galvojant apie ilgalaikę perspektyvą, kaip galime užtikrinti Europos e, lygmenių teisės aktų suvienodinimą, e, veiksmingiau kovojant su mafija, galvojant apie teisėkuros e, priemonės ir kaip reikėtų veikti laipsniškai. Ir, ir galvojant apie apskritai apie grafiką. Dėkoju. Ir paskutinis pasisakymas kolega Tomasič. Dėkoju. Pane pirmininkė, ačiū šiltą priimimą. Profesoriau, ar, mano, ar nemanote, kad pigiau būtų kovoti sėkmingai E, su organizuotų nusikalstamų, stiprinant policiją ir būtų galima priimti priemonės, e, kurias galėtume vadinti nulinės tolerancijos priemonėmis e, korupcijai. Ir visi dirbantis valstybės tarnyboje asmenys turėtų žinoti, kad draudžiama e, gauti kokį nors neteisėtą atlygį. Manau, kad pigiau būtų ko gero sukurti e, tvirtas priemonės kovai su korupcija, negu paskui vargti su jos padariniais. Dėkoju. Dėkoju. Na, o dabar žodis vėl profesoriui Levi, kad jisai atsakytų kolegoms. Dėkoju. Jūsų klausimai geresni už mano atsakymus, sako kalbėtas. Bet e, čia pat taip, dėkoju už tos labai įdomius klausimus į kuriuos pasistengsiu atsakyti. Laikas šiam projektui yra rugsėjo pabaiga. Tuomet bus parengti dokumentai. Manęs buvo prašyta, darbus baigti iki rugsėjo pabaigos, laiko aišku maža, bet aš juk ne alchemikas. nepavyks man atrasti neegzistuojančių duomenų ar kažkokių kitų dalykų atsakymų šios klausimus. Su duomenų rinkimu susimus klausimus reikės spręsti. Mes tiesiog magijos būdų tų duomenų gauti negalim. Bet pabandysime padaryti tai, ką galime. Kai dėl tų parapijinių ar vietos bendruomenės klausimų. Aš gal ne visai teisingai paaiškinau, kas tai yra, pabandysiu paaiškinti dabar. Tai yra tos išlaidos, kurios tenka vietos bendruomeniai, tai yra lėšos, o ne ten bendruomenių viduje pačioje vykstantis nusikaltimai. Štai norėjau paaiškinti. Pavyzdžiui, pavyzdžiui, kokia nors pardavimo schema Žmonės, žmonės paprastai dermina draugus. E, tai yra savotiška piramidė, kai įdarbinami draugai, kad jie tai traukiami į tą veiklą. Čia galėtų būti vienas iš tokių pavyzdžių. Arba, važiuoju, žmogžudystė. Ji juk labiausiai paliečia tuos žmonės, kurie gyvena tam tikroje vietoje, tam tikroje bendruomenėje. Buvo pateikta keletas klausimų dėl Europinio FTB įkūrimo. Aš manau, kad be abejo egzistuoja aiškus poreikis, kuo glaudžiau bendradarbiauti įvairių valstybių policijos ir teismų struktūram. Yra e, pateikti projektai, kurių tikslas yra pagerinti tyriamą į darbą, organizuoto nusikalstamumo atvejams tirti. Tačiau sakiau, nepaisant tų pavienių iniciatyvų, tas bendradarbiavimas turi būti žymiai intensyvesnis. Aš nemanau, kad reikėtų skeptiškai žiūrėti šią sritį, tačiau savo paskutiniai pastaboj sakiau, štai ką reikia tam tikros metodologijos, kad būtų galima suprasti tuos santykius tarp e, to, kokią veiklą, e, papildomą veiklą vykdo policija ir, kok, ir, ir koks gali būti santykis su policija tos e, atskiros policijos veiklos. Be abejo, išteklių taip pat reikėtų gerokai daugiau ir tyriamųjų pastangų taip pat. Europolė dirba gal 12 žmonių tyrinčių organizuoto nusikalstamumo klausimus, bet valstybės narėse taip pat reikėtų daugiau žmonių užsiimančių tuo. Tie žmonės turėtų bendradarbiauti tarpusavį, dirbti kartu. Tiek kilmės šalis, tiek priimančios šalis turėtų tarpusavį bendradarbiauti labiau, tiek ES viduje, tiek už jos ribų Tačiau mano dabartinių projektų tikslas yra šiek tiek kitoks. Na, pritariu tam, ką jūs minėjote apie PVM sukčiavimą. Aš jau minėjau prieš keletą metų atliktame projekte, kad yra daugybė sukčiavimo atvejų įmonių bankroto srityje. Ir teisės aktai šią temą gali siekti 16 amžių. Anglijoje žmonės dažnai sužlugdydavo savo įmonės, o patys dingdavo į užsienį. Buvo taip tokiu atveju, tas reiškinys žinomas. Tačiau žinome, kad šiais laikais viskas yra gerokai sudėtingiau. Ir aš manau, kad persiekiojimo kol kas yra per nelik mažai Europos Sąjungoje šiais klausimais. Ir dabar norėčiau pasakyti, kad mes visi sutarėm dėl to. Bet vėlgi, Galiu tik pritarti, kad poreikiai yra gerokai didesni negu daroma. Žmonės mano, kad veikla gali būti šita labai rizikinga, bet jeigu ir tie, kurie daro tos nusikaltimus, gali manyti, kad jie elgesi pakankamai rizikingai, bet jeigu jie mano, kad nėra persikėjimo mechanizmo, jų nėra tokio atgrasimo nuo tos veiklos ir jeigu to mechanizmo nėra, tai vadinasi, tas nusikalstamumas plėsis. Kad dėl pasitikėjimo, manau, e, kad mes ne, gal ir ne, negalėsime pateikti absoliučių skaičių, labai teisingų skaičių dėl visų tų nusikaltimų, kadangi žmonės kurie rašo neva patikimus skaičius dėl neapčiuopiamų dalykų dažnai klysta. Be abejo, mes bandysime pateikti pirminius vertinimus ir aš manau, kad jie šiaip ar taip yra svarbus. Be abejo, svarbu kalbėti ir apie šalutinę nusikalstamumo žalą. Nulinės tolerancijos klausimas e, kuris būtų korupcijos nulinis toleravimas tų žmonių, kurie dirba valstybės įstaigose. Aš manau, kad čia jau mes kalbame apie moralės klausimus. Nemanau, kad kriminologijos mokslas jau yra paskelbęs Ar yra koks nors skirtumas tarp to, ar ta tolerancija bus nulinio procentų ar 0,5 procentų? Tiesiog Maničiau, kad žmonės turi būti moraliai tvirti, jų moralinio tvirtumo skatinimas turi būti labiausiai skatinimas ir tai, ko gero, yra geriausias būdas užkirsti kelią žmogui nugrimzdimui į korupciją. Jeigu prisimins, jeigu žmonės bus persekiojami dėl nedidelių sumų, pavyzdžiui, gal neliks lėšų kovoti su stambesniais nusikaltimais. Ta irgi turime turėti omenyje. Tad turime nevengti ir sunkesnių užduočių. Nebūtinai reikia gaudyti pačius didžiausius nusikaltimų ryklius. Tiesiog reikia taip pat pasiekti ir tuos žmonės, kurie yra susieti tais labai saistančiais, labai suktais tinklais. Tiesiog reikia bet kokiu atveju vertinti turimus resursus, kad paskendus smulkmenuose, kad neatsitiktų taip, kad paskendus smulkmenuose neliks lėšų stambesniems darbams. Na, kalbant apie resursus, aišku, be abejo, patys turite pasvarstyti, kur norite pinigus išleisti. Nėra tokios šalies Europoje, kuri galėtų išspręsti visus nusikaltimus. Ir čia be abejo reikia pasirinkti teisingus prioritetus. Galiu jums padėti mąstyti toliau šią temą, jeigu gyvenate e, legaliai. Tokie šalyje, pavyzdžiui, kaip Italija, jūs suprantama, ne viską jums pavyks išspręsti, tiesiog turite nuspręsti, kas turės būti daroma, kur kviestis Europolą į pagalbą, kur veikti patiems. Tiesiog jeigu nulinė tolerancija, nulinė tolerancija paskelbiama atliekant tyrimą, nulinė tolerancija korupcijai, tai jau čia yra visiškai kas kita. Questo proposito vorrei ricordare. Dėkoju, profesoriu. Norėčiau pasakyti, kad koordinatorių posėdžių metu mes buvome numatę tokią galimybę prašyti, kad būtų atliekta studija Žinojome, kad galutinio pranešimo negausime iki savo komiteto darbo pabaigos. Mes taip pat manėme, kad yra būtina Libe komitetui tokią studiją pateikti. Tad lauksime, kol jūs savo tyrimą užbaigsite ir perduosime jį mūsų parlamento Libe komitetui. Ačiū už mums pateiktą informaciją. Susitiksime paskui aptarti galutinės išvadas. Jūs norite reikis kalbėti, dar prašau, Bilai. Ačiū. Aš visiškai pritariu, ką pirmininkė kalbėjo. Įdomu, ar Galėtume dar prieš balsavimą plenarinėme posėdėje išklausyti profesorių greitų būdų, kas buvo nustatyta, kad galėtume su juo dar padiskutuoti. Tai būtų labai vertinga mums, nežinau, ar tai įmanoma. I, I am, uh, is... um, rugsėjo 7, ne, rugsėjo 17 galutinės balsavimas, ar ne? komitete. Aš tikrai pabandysiu, jei bus įmanoma, tačiau dabar savo kalendoriaus neturiu čia su savimi. Nežinau, ką dar veiksiu tą savaitę. Manau, kad turėsiu būti Meksikoje. šiuo metu yra rengiamas tyrimas, kokiu veiksmu įmonės Meksikoje gali imtis, kovodamas prieš organizuotą nusikalstamumą. Tačiau, kaip ten bebūtų, aš pabandysiu e, atrasti laiko atvykti pas jūs. Aišku, aišku, pabandysiu jums pateikti visą turimą informaciją ir duomenis prieš jūsų balsavimą. Jo adesso Eh, apro l'ultimo panel di questa. Dėkoju. Pereikime prie paskutinių šios sesijos diskusijų. Mišel Rošendak, kuris yra uh, skyrio vadovas, kuris užsima Italijos organizuotų nusikalstamumu ir ypač rimtais nusikaltimais Nesenai buvo paskelbta ataskaita dėl e, nusikalstamų Italijoje grėsmės įvertinimo. Ten kalbama apskritai apie tarptautinį organizuotą nusikalstamumą Italijoje ir e, apie grėsmės, kurias tas nusikalstamumas kelia ES ir likusiam pasauliui. Aš norėčiau taip pat e, pabrėžti, jog mano nuomonė ta ataskaita yra iš tikrųjų labai svarbi, nes analizuoja dabartinį laikotarpį giliai ir koncentruoja dėmesį ties e, taip vadinamosiomis regioninėmis problemomis ir žiūri į jas per kultūrinę prizmę nes e, labai. Nes Europos e, politikai galbūt e, per ilgą laiką nematė kai kurių dalykų ar nenorėdavo matyti ir dėl to Italijoje tas organizuotas nusikaltamumas taip išsiplėtojo. Dėl kalbėjimo laiko 20 minučių pranešėjau, paskui diskusija, kur, kurios metu kolegos galės pakomentuoti ir paklausti. Ne, pirmininkė sako, atsiprašau, tad turime 20 minučių apskritai, 10 minučių pranešėjų, paskui e, 10 minučių diskusijai ir paskui vėl žodį gaus pranešėjas po diskusijų. Tad dabar iš karto žodis pranešėjui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visiems savo dieną. Dėkoju komitetui, kad Europolo atstovai buvo pakviesti dalyvauti mūsų posėdėje. Norėčiau jums perduoti mūsų direktoriaus sveikinimus. Jis atsiprašo, kad negalėjo atvykti į komiteto posėdį. Šiandien pateiksime Europolo pastarojo vertinimų dėl Italijos organizuoto nusikalstamumo rezultatus. Direktorius Reinkart su ponu Alfano yra diskutavę šiuo klausimu keletą metų ir tiesiog žinokite, kad e, Europolas remia jūsų šią veiklą. Europolas ne tik pradėjo šį grėsmės vertinimą, tiesiog Europolo direktorius gruodį susitiko su Italijos policijos vadovais ir ten buvo paminėti svarbiausi veiksmų projektai ir dalykai, kurie galėtų padėti kovoti su atskirais, atskiromis nusikaltelių grupuotėmis. Uh, organizuotų nusikalstamų apskritai. Šis darbas jau vyksta, ponas Lero yra tų, tos operatyvinės komandos vadovas ir ko gero galės dar labiau e, tiksliai e, rasti priemonių kovai su e, organizuotų nusikalstamų Italijoje mes galėsime šiandien jums pateikti mūsų pirmuosius e, pasiekimus pakomentuoti. Netrukus perduosiu žodį savo kolegai, o aš trumpai keletą pastabų pasakysiu apie šio komiteto darbą. Europolas mano, kad šis komitetas yra labai svarbus, pinigų plovimas ir korupcija daro didžiulę žalą ES ir jos piliečiams, tad turime imtis reikiamų priemonių e, šiuose srityse. E, buvo atliktas organizuotų nusikalstamumų vertinimas, tą padarė Europolas visai neseniai Tai buvo vienas iš sudėtingiausių ir detaliausių vertinimų susijusių su organizuoto nusikalstamumo poveikiu Europos Sąjungai. Tai, ką mes čia pamatėme, rodo, kad organizuotos grupės, mafijinio stiliaus grupuotės vaidina labai rimtą vaidmenį nusikalstamumo srityje Europos Sąjungoje. E, taryboje e, kompetentinga struktūra neseniai priėmė kovos su organizuotų nusikalstamumu prioritetus, kurie bus įgyvenime artimiausiais metais, o tai be abejo suteikia ir politinį impulsą šitai bendrai kovos su organizuotų nusikalstamumu veiklai. Norėčiau pateikti Jums keletą nuorodų, kas buvo pastebėta darant šį vertinimą. Galima būtų pasakyti, kad 300 3600 organizuotų nusikalstamų grupuočių veikia Europos Sąjungoje. E, pasikeitė ir jų elksena. Jos veikia plačiau, jos lankstesnės, lengviau prisitaikančios prie situacijos. Jos ieško teisinių spragų ir e, bando įsitraukti į nusikalstamas rinkas, ieškodamos kur mažesnį riziką. E, daromi nusikaltimai ir tiesiog, jeigu susirima su ekspertais jūs bandoma papirkti, nusikalstamos grupuotės bendradarbiauja vienos su kita. Tad štai, tiek buvo pastebėta. E, Italijos grupuotės veikia panašiai, jos bendradarbiauja su nusikalstamomis grupuotėmis kituose sektoriuose su, e, ir, ir su grupuotėmis įvairiausiuose pasaulio regionuose nusikaltėliai labai išradingi ir pasinaudoja menkiausią galimybę, menkiausią lengvatą, e, pasinaudoja kiekvieną progą, kokį galima nusikaltimus daryti lengviau. Be abejo, pasinaudojo ir krize, matoma aiškiai sąsaja tarp ekonominių nusikaltimų padidėjimo ir ekonominės krizės ir organizuoto nusikalstamumo. Be abejo, organizuotas nusikaltamumas turi įtakos ekonomikos augimui, jos atsigavimui, uh, E, grasinimai ir korupcija, rinkos iškraipimai, e, nelegalių pinigų reinvestavimas yra didžiulės problemos. Tai e, iškraipo įprastos konkurencijos taisyklės, prekių padirbinėjimas, kenkimas pirk, klientų pirkėjų pasitikėjimų, nelegalaus verslo kūrimas, žm, prekyba žmonėmis, e, irgi yra didžiulės problemos ir žmonėmis prekiavome dar ir dėl to, kad jaučiamas pigios darbo jėgos poreikis. Apvaginėjami piliečiai, apvaginėjami valstybių narių biudžetai. Pasižiūrėkime į PVM sukčiavimo pavyzdžius. E, CO2 apivartinių taršos leidimų srityje irgi nusikaltimų mastai yra didžiuliai. Mm, taip pat 11 milijardų eurų e, nuostolis pastebėtas vadinamoje KBMG srityje. 2011 metais 1,3 milijardo siekia nuostoliai mūsų aptarimoje srityje. Manau, kad papolvė užburtą ratą, kai ekonomikos nuosmukis suteikia galimybių plačiau įsikeroti organizuotam nusikalstamumui, tačiau kita vertus organizuotas nusikalstamumas trukdo atsigauti ekonomikai. Ir Mes šį klausimą jau esame kėlę. Nusiorganizuotas nusikalstamumas taip pat turi įtakos ir darbo teisės įgyvendinimui, įgyvendinimą prašiau ir lėčiau. Mes manome, kad Europolas turi ir toliau E, aktyviai remti pranešimo projektą, kuris rengiama šiame komitete, pritarti jų rekomendacijoms, nes manome, kad taip padės sustiprinti ES atsaką organizuotam nusikalstamumui, tai padės geriau apsaugoti mūsų visuomenę nuo jo. Europolas džiaugiasi e, siūlymų priimti teisėkuros pasiūlymą, kad būtų galima apibriežti, kas yra organizuotas nusikalstamumas. Mm, taip pat, ar svarbu apibriežti, kas yra mafijinės struktūros. Mes Manome, kad reikėtų labiau keisti žvalgybos duomenimis, e, atskiromis, atskirų ataskaitų duomenimis, grinų pinigų e, judėjimo srautų duomenimis. Reikėtų, kad e, už nusikaltimo veiklos gaunamos lėšos nebūtų redesuojamos kitur, o grįžtų ten, kur jos buvo, į tą šalį ir būtų panaudojamos šalies reikmėms. Ir mes manome, kad reikėtų kad lėšų išieškojimo tarnybos kompetitingos valstybės narėse keistųsi informacija ir kad tas lėšas būtų galima išieškoti lengviau. Europolas štai išdėstė keletą savo pamastymų, jeigu detalių norėtumėte daugiau, galėtume pateikti jas raštu. Dabar žodį perduosiu žodį savo kolegai, jis yra Italijos nusikalstamų grupuočių specialistas ir jums detaliau papasakos. Noriu tiesiog padėkoti už kvietimą atvykti komiteto posėdį ir Norėčiau pasakyti, kad mes tengiamės daryti viską, kad būtų sėkmingai kovojama su organizuotu nusikalstamumu visoje Europos Sąjungoje. Dėkoju, žodis kolegai. Thank you very much. I see... Thank... Dėkoju. Žiūriu į laikrodį ant stalo ir stengsiuosi prižiūrėti laiką, kad per nelgiau neužimčiau. David Alloro, toks yra mano vardas ir pavardė. Dirbu Europolą, esu buvęs karabinierių uh, E, komandos narys Italijoje. Šiandien norėčiau pristatyti grėsmės vertinimo rezultatus, kuriuos parengė Europolas vertinamas organizuotą nusikalstamumą. Apie kągi šiandien kalbėsime? Pirmiausia, kodėl, kas yra šio dokumento pagrindas, kodėl Europolas nusprendė renkti tokį dokumentą, kaip tas dokumentas buvo parengtas, kalbėsime apie metodologiją, kalbėsime apie tai, kas tame dokumente išdėstyta ir ką Europolas gali nuveikti, ieškodamas situacijos sprendimų. Jau 2011 metais buvo ateiktas pirmos, pirmos grėsmės organizuoto nusikaltojimo keliamos. Ir buvo pastebėta, kad kriminalinė veikla e, labiausiai yra sutelkusi Italijos pietuose. Nusikalstamos grupės e, buvo apėmusios visą eilę plačius, plačias labai nusikalstamos rytis ir mes žinojome, kad apie tų, tų grupių veiklą nebuvo plačiai kalbama. Reikėjo atlikti atskirą specialų vertinimą, kad žinotume, kokia yra padėtis. Grėsmių vertinimas buvo atliekamas žvelgiant iš teisės saugos pusės. 2000 jau kaip buvo pasakyta, 3600 organizuotų grupuočių veikia Italijoje, Europoje ir kaip minėjo mano kolega iš OKTA pas, duomenų paaiškėjo, kad kūriamos verslo struktūros ir stengiamasi jas legalizuoti. Taigi Kaip buvo atliekama šis tyrimas? Buvo e, pasiteikta sokta metodologija. Buvo ES narėms išsiuntinėti klausimynai, taip pat ir trečiosioms šalims, su kuriomis turime bendradarbiavimo susitarimus. Ir klausimai buvo teikti apie pobūdį ir veikimą tų e, nusikalstamų grupuočių. Vienas iš pirmųjų dalykų kuris paaiškiai buvo tas, kad trūksta informacijos apie tas grupuotės už Italijos ribų. Mes pastebėjome, kad tos informacijos trūksta, pastelkėme atviros informacijos šaltinius. Tai pasirodė labai naudinga, pasižiūrėjome, kokie buvo išduoti Europos arešto orderiai ir jie įgyvendinti. E, tai buvo naudinga informacija. Turime ir viešą savo tyrimo versiją, yra mūsų tinklalapyje, e, kompetentingos valdžios struktūros valstybės narėse taip pat e, ja, šį dokumentą gavo. Grėsmių vertinimas leidžia atlikti, e, leidžia suryti nuomonę, kaip veikia tos grupės, koks yra jų pobūdis. Tačiau tikslas buvo pasižiūrėti, kokią kokia įtaka turi tos grupės šalyje ir už jos ribų. Kitaip tariant, kokia buvo tarptautinė pirmiausia daroma šių grupuočių žala. Buvo išaiškintos svarbiausios nusikalstamos itališkos grupės – Kozanausant, Rankėte, Komora, Apulian, e, Apulijos ir kitos grupės, tokios kaip, pavyzdžiui, Stida. Apimamos nusikalstamos veiklos sritis e, – Taip pat čia yra išdėstytos. Nusikalstamumas nebūtinai pasirenka, nusikaltėjai pasirinkia nebūtinai kokią nors vieną sritį. Jie bando veikti įvairiose srityse, kuriuose galima gauti pelno. Pavyzdžiui, e, narkotikų prekyba yra didžiausia nusikaltėlių veiklos rytis. Pinigų plovimas be abejo, korupcija ji irgi yra lengvinantis faktorius toms nusikaltimų grupuotėms. Prekių padirbinėjimas ir taip pat naujas rytis, tokios kaip e, atliekų prekyba, atliekų tvarkymas ir toksiškos, nuodingos atliekos. Taigi veiklos rytis labai įvairios. Svarbu yra tai, kad galėjome pastebėti tam tikras tendencijas. Ir norėčiau paminėti vieną iš prokurorų, kuris dalyvavo mūsų posėdėje gruodį. Organizuotos nusikalstamos grupuotės Italijoje susiduria su, su teisėtų verslo struktūrų problema, nes e, dažnai verslo įmonės galėtų investuoti, bet dėl krizės neinvestuoja, o tos e, jos neturi pinigų tiksliau investuoti, o nusikalstelių grupuotės pinigų turi. Joms reikia rasti kelius, kaip tuos pinigus išplauti, kaip juos legalizuoti, kaip juos e, įdėti į legalią ekonomiką. Ir tai yra didžiulė grėsmė. Tai yra pati didžiausia tų organizuotų grupuočių keliama grėsmė. E, žaliosios energetikos sektorius, kur nusikaltėliai mielai investuoja, yra kita grėsmė ir internetas suteikia nusikaltams grupuotėms taip pat daug naujų galimybių. E, nes čia jau galima veikla neribojama jokių sienų. Taigi kokios būtų mūsų pranešimo išvados? Pirmiausia, reikėtų pasakyti, kad daug informacijos dar trūksta apie šias grupės. E, apie jas žinoma mažai. Italijoje aiškiai dėl egzistuojančių tradicijų tos informacijos nėra ir be to mūsų istorijoje buvo tikrai baisių momentų. Ir Yra žinoma, kaip tos grupės veikia, tačiau kai išvažiuojama už Italijos ribų, žmonės nelabai žino apie tai, nežino apie jų veiklą, informacijos apie jas trūksta. Tos nusikalselių grupės pačios pradėjo veikti kitaip. Ir jos veikia kitaip, vienaip veikia, kai veikia Italijoje, kitaip užsienyje. Jos bando kontroliuoti visą teritoriją, kai įsikūrė kur nors. Jeigu jos iškeliauja už teritorijos ribų, tai tuomet jos elgesi labai diskretiškai, ramiai. Ir dėl to būtent apie jas trūksta duomenų, dėl to, kad jos elgesi labai diskretiškai, labai ramiai. Ir jos, mano nuomonė, kelia didžiulę grėsmę. Dabar pereikime prie rekomendacijų. Pranešimas, kaip galite pamatyti, numato daugelį rekomendacijų. Aš paminėsiu penkias svarbiausias. Pirmiausia, svarbu identifikuoti ir aptikti tas grupuotės ir nusikaltelius už Italijos ribų. Dalytis informacija yra taip pat būtina, tai yra ypatingos svarbos dalykas. Turi būti teisės aktai nukreipti prieš mafiją ES lygmenių. E, nes e, mafija veikia ne tik Italijoje, veikia žymiai plačiau. Taigi mes e, savo, mes savo dokumente kalbame apie Italijos mafiją, tačiau atsiminkime, kad ji veikia ne tik Italijoje. Taigi, kai randama valstybių narių teisės aktų kokie nors spragų, jie mielai naudosiu jomis. E, labai svarbu kovoti su nu, pajamomis gautomis iš nusikalstamos veiklos. Jūs galite areštuoti tuos asmenys, juos galite pasodinti į kalėjimą, tačiau tai yra jų darbo dalis, jie taip mano, pasėdėti retkarčiais kalėjime. Tačiau jeigu iš jų atimamas turtas įgytas iš nusikalstamos veiklos, tai reiškia, jiems yra suduotamas labai rimtas smūgis. Mums taip pat būtina e, naudoti sukauptą patirtimi. Yra tokių šalių, e, kur problema šita yra didžiulė. Ne tik Italijoje, bet ir kitur yra buvę sėkmingų mūšių, jeigu taip galima pasakyti, prieš organizuoto nusikalstamumą. Tad turime subendrinti visų patirtį, turime pasiremti pozityviais pavyzdžiais ir galbūt galėsime pateikti tam tikrus sprendimus ar siūlymus kitoms šalims, kurios, gal pavyzdžiui, prašo paramos. Ką į tai galėtų pasakyti Europolas? E, buvo užbaigtas grėsmės vertinimas ir buvo pastebėta, jog reikėtų kurti tam tikrą struktūrą, kuri galėtų kovoti su Italijos mafinėmis struktūromis. E, gegužės trečią dieną buvo nus, nuspręsta įkurti tą tokį uh, kontaktinį tašką. Ir tiek policija, tiek teisminės struktūros Italijos labai entuziasingai tam pritarė. Tam pritarė ir kitos septynios valstybės narės. Ir matome, kad e, asociacijos e, ryšiai su, su, su ta struktūra yra suinteresuotos ir trečiosios šalis. Nes tiek policija, tiek e, teisėkūros struktūros čia turi glaudžiai bendradarbiauti. Interpolas taip pat, nes jis labai svarbi organizacija, kuri padeda palaikyti kontaktus su šalimis, su kuriomis mes susitarimų neturime. Be abejo, tikslai yra labai aiškus, būtina turėti platformą, kur, kad būtų galima paremti tam tikrus tyrimų tipus. Ir e, Europolui nekarto teko remti šio pobūdžio tyrimus. E, paprastai mūsų tyrimai buvo netokie gilus, o dabar bandome kovoti su pačiomis mafijinėmis struktūromis. Yra atlikta, yra ir tam tikrų produktų, labai konkrečių produktų, kuriuos galime pateikti kitiems kovai su uh, mafinėmis struktūromis. Taip pat svarbu turėti reikiamą strategiją. Patirtis, mokymai, mes sulaukime daug pagėdavimų iš valstybių narių e, organizuoti mokymus ne italams, kurie e, e, turi dirbti kovodami su Italijos mafinėmis grupuotėmis. Mes jau remiame vieną platų tyrimą, apie kurį čia negaliu suprantama kalbėti, bet e, mes teikiame pagalbą šis rytyje. Tai štai, tuo norėčiau baigti savo pasisakymą ir tikiuosi, kad dar galiu, pri... kad, kad man liko viena minutė. Esu pats nustebęs dėl to, kad sulaukiau minutę laiko, dėkoju ir laukiu jūsų klausimų. Grazie, adesso apro il dibattito. Dėkoju. Tuomet iškart žodis pranešėjai pono Jekolino. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, manau, kad visiškai pritarėme tam, ką sakė ponas Salero. Tai yra tie dalykai, ties kuriais dirbame tos 15 mėnesių. Ir aišku, čia kalba sukasi apie valią, apie bendradarbiavimą. Aš e, taip pat e, Labai džiaugiuosi, kad visą tai buvo išdėstyta tokia suprantama ir aiškia kalba. Ir manau, kad kaip Europos parlamento nariai dirbantis Krim komitete mes matome, kad einame teisingų kelių. Suprantame, kad valstybėse narėse požiūriai skiriasi į kai kurios dalykus ir kalbant apie įsisamoninimą kaip, kaip, kai kurių dalykų. Žinau, kad e, savo veiklos e, srityje jūs susidarėt su tuo dalyku taip pat. ES mes bandome vienodinti teisinės nuostatas, kad e, būtų galima dažniau prevenciškai konfiskuoti turtą. Aišku, čia dar lieka kai kurių abejonių tam tikrose valstybėse e, narėse dėl. E, turto konfiskavimo ir dėl to turto, kuris e, įgytas neteisėtai, net ir e, panaudojant e, teisėtas ekonominės struktūras. Džiaugiamės, kad, kad gegužės trečią dieną yra numatytas jūsų minėtas renginys. Turime, aišku, įgyvendinti kartu Europos teisingumo, saugumo ir, ir laisvės erdvę. Jūs e, minėjote aplinkos saugos nusikaltimus, ekonusikalstamumą, šiuo požiūriu mes taip pat pritarėme tam, ką jūs sakėte ir manome, kad reikia eiti tą E, linkme siekiant užtikrinti piliečių saugumą. Dėkoju, ponai Kolino, dabar pas Kirkop. Thank you very much, Chairman. Labai ačiū, pana pirmininkė. Noriu pateikti du klausimus. Jūs e, kalbėjote apie juos taip pat, taigi nieko naujo. Pirmiausia, ryšys tarp Europolo ir regioninių arba vietos policijos institucijų. Tikiu, kad kartais iniciatyvos susiduria su tam tikrais sunkumais. Ir um, istoriškai šiuose regionuose tam, tikra, tam tikros uh, policijos pajėgos veikia tam tikrame regione ir taip pat su jais reikia bendrauti, siekiant prevenciškai kovoti prieš organizuotą nusikalstamumą. Antras klausimas, jūs kalbėjote apie apie nusikalstamą veiką susijusią su teisėta veikla, su teisėtu verslu. Nes įmonės kartais net nesuvokia, kas jas kontroliuoja, kaip ir kur teka finansų srautai. Kokią apimtimį jūs galite pasinaudoti priemonėmis siekdami nustatyti šaltinius ir tokiu būdu padėdami teisėtam verslui um, išvengti problemų. Dabar e, Bill Newton Dunn. Noriu padėkoti abiems jūsų už labai įdomius pranešimus, labai vertingus keturios ar penkios Italijos organizacijos, apie kurias jūs aprašėte labai konkrečiai. Ar jie, e, tos grupuotės yra didžiausios iš 3600 e, veikiančių Europos Sąjungoje? Ar italai yra geriausi um, tame, jei suprantate, ką turiu omenyje, profesionaliausi. Ar yra kitų grupuočių, kurios nepatenka į jūsų pranešimo e, sritį? Ar yra tiesiog didesnių nei italų organizuotos nusikaltelių grupuotės? Dėl apibriešties, kas yra organizuotas nusikalstamumas ir priklausomybė mafijai. Tiems, kas negyvena Italijoje, mafija asocijuojasi su konkrečia organizacinę sąrangą. Tuo tarpu jūs kalbate apie bendrus organizuoto nusikalstamumo bruožus, kurie um, yra mafijos tipo bruožai. O to tarpu mes susidurime su grėsme, kad galima kalbėti apie tai, kad jūs tikriausiai turite omenyje mafiją, nors tikriausiai um, nebūtinai. Uh, todėl, kad gal kai kurios e, grupuotės tiesiog vykdo savo veiklą pagal mafijos tipą. Ačiū dar kartą už jūsų pranešimus. Ačiū dabar Ponas Ma, ponia Majer, noriu padėkoti nuoširdžiai už šios įdomius pranešimus. Ir turiu pasakyti, kad nors mes dažnai linksniuojame Italiją, tačiau aš, pavyzdžiui, gyvenu šalyje, kuri nėra Italija, tačiau susiduria su problemomis. Uh, organizuoto nusikalstamo, ypač pavyzdžiui Čekijos ir Vokietijos pasienyje. E, susidarime su organizuotomis vietnamiečių nusikalstamomis grupuotėmis ir nuo to kenčia tiek mūsų e, Vokietijos regionai, tiek Čekijos regionai. Ir noriu paklausti, ar Europolas turi duomenų apie pasirengimą bendradarbiauti Kalbu apie Azijos vyriausybių pasirengimą kovoti prieš vietos organizuotas nusikalstamas grupuotės, kurios sukaupusios pinigus per nusikalstamą veiką Europos Sąjungoje vėliau tos pinigus panaudoja savo šalyse ir taip stimuliuoja ekonomiką. Kitaip tariant, yra apvagiama Europos Sąjunga per sunkius nusikals, nusikaltimus ir taip gaunama ekonominė nauda nusikaltelių kilmės valstybėms. Suprantu, kad tas uždaras ratas yra labai tvirtas, sunku jį įveikti ir mes čia turime tikėtis ne tik uh, bendradarbiavimo užsienio politikos srityje, tačiau ir e, saugumo srityje. Manau, kad e, turėtume siekti bendradarbiavimo su Vietnamo vyriausybė, su Kinų vyriausybė, siekdami e, sėkmingai kovoti. Todėl, kad pavyzdžiui, Čekijo, Čekijos regionai pabrėžė, kad Vietnamas nėra pasirengęs bendradarbiauti šioje srityje. L'ultimo intervento la collega Borsellino. Dėkuoju ir paskutinis pasisakymas e, kolegės e, Barcelino. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju Europolo atstovams. Europolas e, iš tikrųjų nuveikia labai naudingą ir, ir įdomų darbą. Taip, grėsmių vertinimas. Kodėl e, 13 metai, nes man atrodo, kad e, aš buvau supratus, kad ir 11 metai čia buvo minimi. E, E, pasiek, grėsmių vertinimas turi prevencinį pobūdį dažniausiai. Aš, jeigu anksčiau nebūtų vertinama, jeigu anksčiau būtų vertinami šitie aspektai, tai galbūt dabar e, nebūtų Europa tokioje padėtyje. Apie tai buvo kalbama. Aišku, manoma, kad ypač e, Iki šiol buvo manoma, kad ypač pietiniai regionai kenčia dėl mafijos buvimo ir, pavyzdžiui, Šiaurės Italijoje nepakankamas dėmesys tam buvo e, skiriamas, tuo tarpu paskui buvo e, pastebėta, kad e, ir, ir ten yra mafijinės struktūros, ypač Ndrangeta, kaip mafijinė organizacija. Turim atsižvelgti į šitos aspektus ir į mafijinių organizacijų veiklos specifiką. Reikia to įsisamoninimo. Ir manau, kad Europoje šiandien būtų kitaip žiūrima į tuos, į tuos dalykus, jeigu būtų anksčiau imtasi tam tikrų priemonių ir dabar jau galbūt netgi ir, ir, ir, ir, ir vėluojam smarkiai. Dėkoju. Dėkoju Europolo atstovams už pasisakymus ir už jų darbą, jūsų Pasisakymai buvo labai naudingi mūsų komitetui. Dėkuoju ponai Reitinger už pateiktus e, klausimus dėl e, nusikaltimų 11 metais. Kolega Burselino kalbėjo apie tam tikrą vėlavimą ir įsisamoninimą. Iš tikrųjų, Italijoje galbūt labai ilgą laiką, per ilgai buvo nepakankamas dėmesys politikų lygmenių kreipiamas į šitas e, problemas. Galbūt e, ir buvo dėlsiama imtis teisėkuros priemonių. Ir tai, ką mes išgyvenome Italijoje praeitįje, Aišku, tai, ką išgyvename, iš esmės gali būti apibendrinta taip, kad buvo gal, galvojama, jog ypač pietuose yra tik tai, kad tik pietuose yra mafijos problema, tuo tarpu šiaurėje yra visiškai kitaip. Ir manau, kad e, dabar mes e, gauname labai aiškių įrodymų ir Expo 2015 kontekste, kad e, nebuvo deramas dėmesys atkreiptas į daugelį aspektų ir tokia situacija truko per ilgai. Aišku, pats žodis, pati savoka mafija dar nereiškia vien tik tai Kozanostra organizacijos. Kaip ir buvo teisingai pasakyta, yra daug. E, nusikalstamų struktūrų Italijoje, mafijinių struktūrų, kurios pasidalinusios teritoriją yra Lesakra Korona Unita, e, Pulijos e, regione, tačiau yra, e, pavyzdžiui, ir, ir kitų organizacijų, pavyzdžiui, yra ir, ir Kamora, Kozanostra, ir Drangeta, kuri yra galbūt pati stipriausia mafijos organizacija pasaulyje. Nepamirškime, jog per praeitą sesiją prokuroras Gratelį e, pranešimą pateikė šitą temą apie drangetą ir apie tai, kaip yra stiprinami šitos organizacijos ryšiai su Kolumbijos narkotikų prekeiviais ir Meksikos narkotikų prekeiviais. Beje, vakar buvo e, sulaikytas vienas iš, iš e, labai žymių nusikaltelių Kolumbijoje e, šioje srityje. Tad e, ir pas mus, ir trečiosiuose valstybėse e, buvo tam tikra prasme supaprastinami šitie dalykai ir, ir kuomet buvo kalbama apie mafiją, buvo gal, galvojama apie tam tikrą vieningą struktūrą, tuo tarpu čia yra įvairiausių organizacijų, yra kinų mafija, rusų mafija, e, japonų mafija. Liepos mėnesį Obamos e, iniciatyva buvo taip pat imtasi e, priemonė prieš keturias nusikalstiškas e, struktūras ir po visų to slėpėsi ir, ir italų, japonų ir, ir kitos mafinės struktūros. Būtent ir Vašingtone mes taip pat įsitikinome, kad drangetos įtaka net ir rimtinėse valstijose neturi būti e, sumenkinama ir reikia deramai ją atsižvelgti. Iš tikrųjų turime užtikrinti, kad nebūtų nepakankamai įvertinami šitie dalykai. Pavyzdžiui, drangetos veikimas Vokietijoje būtų taip pat geras pavyzdys, nes e, ši organizacija iš tikrųjų labai e, tikslingai puolė e, tam tikras socialinės ir ekonominės e, struktūras Vokietijoje. Tai nereiškia, kad visur Vokietijoje šita mafija veikia visais lygmenimis, tačiau jinai ten yra e, įleidusi savo, savo šaknis. Ir Italijai šitie dalykai taip pat yra labai svarbus. Aš manau, kad iš valstybių narių pusės reikia konkrečių įsipareigojimų. Ir Europolas čia taip pat vaidinės mini vaidmenį. Europolas yra tokia struktūra, kuri gali daug nuveikti, tačiau tai priklauso ir nuo valstybių narių realių ketinimų. ir šis parlamentas stengiasi, kaip galima daugiau nuveikti ir žinau, kad, kad Europolas taip pat labai svarbu čia yra informacijos keitimasis e, su Europolu. Ir tuomet mes iš tikrųjų matome, kokia yra e, padėtis ir tada turime, aišku, ir politinių požiūrį gyvendinti tuos, tuos dalykus valstybių narių lygmenių. Na, o dabar žodis e, pranešėjams. Ačiū. Pirmiausia, atsakydamas į Jekolino klausimą. Taip, be abejonės. Jei e, turėtume parengti tam tikras rekomendacijas, e, tai e, jos būtų rengiamos e, kaip Krim komiteto rekomendacijų veidrodis. E, Man atrodo svarbiausia pripažinti mafijos tipo nusikalstamų grupuočių veiką kaip kiek kitokią veiklą, veiką um, vykdoma organizuoto nusikalstamumo. Tuo tarpu, kai uh, Italijoje viskas gali prasidėti nuo Italijos, e, atsiprašau, nuo mafijos, Tai kitose šalyse tai nėra įmanoma, kol neįrodoma, kad yra padaryti kiti nusikaltimai, neįmanoma įrodyti organizuoto nusikalstamumo masto. Tai yra pagrindinė priemonė. Kol nebus suvokimo, kad mafijos tipo nusikalstamų grupuočių daromi nusikaltimai yra kiek kitokie nei kitų organizuotų nusikalstamų grupuočių, tol nebus įmanoma efektyviai kovoti. Reaguodamas į pono Kirchopo pastabas, pirmiausia, kaip mes bendradarbiavame su policijos pareigūnais. Europolas dirba bendradarbiaudamas su Europolo e, darbo grupėmis e, kiekvienoje valstybėje narėje. Nacionaliniai vienetai dažniausiai įsikūrė ministerijų lygmenyje, e, paskiria pačias tinkamiausias policijos pareigas tirti vieną ar kitą bylą. Gali nutikti ir kitaip. Gali nacionalinės kontaktinis punktas kreiptis į Europolą ir Europolas tada imasi tam tikrų veiksmų. Taigi ta sistema yra paremta abipusių bendradarbiavimu ir mes galime tiesiog fiziškai stebėti, kaip vyksta informacijų, informacijos srauto judėjimas. Antras klausimas, jūs kalbėjote apie teisėtas verslo struktūras ir tai iš ties yra didžiausia problema dabar. Gali šimtai žmonių dirbti restoranuose, pizzerijose, visiškai nesuvokdami, kad per pizzeriją yra plaunami pinigai. Ir viena iš mūsų patiktų rekomendacijų susijusi su keitimusi informacija. kartais e, tiesiog nėra informacijos apie nusikalstamas grupuotės, kai kur ta, tos informacijos lygmo yra nulinis. Jei mes bandysime susijęti tam tikrą pizzeriją arba restoraną su organizuota nusikaltelių grupuotė, tai padaryti bus sunku, todėl kad dažnai sprendimus priimantys žmonės neturi jokių ryšių su nusikalteliais. Ir mums svarbu pabrėžti, kad kai kuriuose valstybėse samoningumas šiuo klausimu yra žemas. Panas Jekolino kalbėjo apie situaciją prieš 20 metų. Manau, kad svarbu su tai suprasti ir aš tai nuolat pabrėžiu, kad šiandien tie žmonės atvyksta su turtu, su pinigais. Jie įspraudžia savo koją tarp duryje su savo pinigais. Ir tuomet, kai tai įvyksta, tada atsiveria ištisas koridorius ir jau po kurio laiko e, į bendrą šią žmogaus veiklą įsitraukia ir nusikaltėliai. Bet tiesą pasakius, labai sudėtinga atsekti, kas kur veikia, jei apskritai tai yra įmanoma. Aš pats prieš 20 metų būdamas karabinieriumi stebėjau e, šios reiškinius. Aš esu iš Šiaurės Italijos, iš Venecijos. Ir tiesiog galvojau, kad mano regione e, šie veiksmai yra neįmanomi, tačiau tai buvo visiškas nesupratimas, todėl kad mūsų baudžiamasis kodeksas yra panašus e, ir e, panašios organizuotų nusikaltelių grupuotės veikia panašiai visoje Europos Sąjungoje ir galima televizijoje pasižiūrėti, kaip tai atrodo. Tai glaudžiai susiję su ekspertinėmis žiniomis, su mokymais ir mūsų užduotis yra e, mokyti Europos policijos pareigūnus, kad jie galėtų tinkamai atpažinti tinkamas grėsmes, kad jie atpažintų e, nusik... organizuotų tų nusikaltelių grupuočių charakterį ir tipą dar prieš padarant nusikalstamas veikas. Ačiū. Tikiuosi, kad atsakiau į visus klausimus, dabar perdosiu žodį savo kolegai. Pabandysiu atsakyti jūsų klausimus. Norėčiau dėl nusikalstamų grupuočių, dėl stambiausių šių atsakyti klausimus. Pirmiausia, grėsmė, kurią kelia organizuotos nusikaltelių grupuotės, nėra nusakoma to grupuotės dydžių. Didesnės grupės, skaitlingesnės grupės tų nusikaltelių. E, o jų yra daug, kaip aš minėjau, 3600 visoje Europoje. Aš jau sakiau, kad tos grupuotės pasikeitė ir labai sunku nuspręsti, kas yra organizuotos grupuotės narys, kas yra bendradarbiaujantis asmuo ar susijęs su ta grupuotė. Labai sunku užbrėžti tokią liniją. Sunku nusakyti, kad štai čia yra grupuoti, čia yra specialistai, kur vieni padeda, pavyzdžiui, prekiauti žmonėmis ar padirbinėti pinigus ar kažką panašaus darantis. Tiesiog pasikeitė tų grupuočių e, profilis atskiruose sektoriuose tos grupuotės atrodo skirtingai. Ir narkotikų prekyba yra dar kitokios specifikos, su dar kitokios specifikos grupuotėmis susijusi. Bet galime pasakyti štai ką, kad mafijinės grupuotės dažniausiai turi tam tikrą elgesį verslo srityje tikslas yra pasinaudoti maksimumu rinkos suteikiamų galimybių. Ir tai mums kelia grėsmę. Mums labai svarbu yra išsiaiškinti ir turėti bendrą supratimą, kas yra mafijinė grupuoti. Turime žinoti, kas vyksta. Kai mano kolega minėjo šiek tiek apie tai. Mes ir savo dokumente pažymėjome, kad atsiranda naujo, naujos formos organizuotos grupuotės, kurios nebūtinai tiesiai paliečia piliečius. Pavyzdžiui, jeigu pažvelgtumėte į prekių padirbinėjimo sritį, jeigu pažiūrėtumėte į PVM sukčiavimo schemas, tai tuomet apvagiamos yra šalys, vyriausybės, vyriausybėms trūksta pinigų šalies problemams spręsti. Taigi problemos kyla dėl teisės aktų įgyvendinimo. Žmonės gatvėse paprastai nepraneša apie tokius nusikaltimus, apie juos gali net neturėti supratimo. Tiesiog turime turėti bendrą supratimą, kas yra mafijinio stiliaus organizacijos, grupuotis ir iš kur jos ima savo finansinius išteklius. E, tos struktūros turi didžiulius išteklius lėšų jums netrūksta, todėl svarbu turėti bendrą supratimą ir išsiaiškinti, kaip geriau su jomis kovoti. Ir dabar pereinu prie ponios Holmaier sunkaus klausimo dėl Azijų, prie Azijos šalių. Mūsų teisinės taisyklės neleidžia bendradarbiauti su šalimis, su kuriomis nesame pasirašę bendradarbiavimo susitarimų. Gaila dėl to suprantama, nes už sienos e, bendradarbiauti nebegalime ir turime patys ieškoti visokių būdų, kaip tą bendradarbiavimą kokį nors užmėgsti prireikus. Kartais tie tiesioginiai kontaktai yra būtinai reikalingi, kad galima būtų dirbti efektyviai. Taigi patirties šios ir tie turime nedaug, galėčiau paminėti keletą atskirų atvejų, kai teko pasitelkti tokią pagalba. Ir dabar iš įklausimą jūsų atsakyti negaliu. Yra tokių atskirų, kaip jau sakiau, sėkmės atvejų ir aš negaliu dabar bendros situacijos tais keliais atvejais remdamas įsivertinti. Dėkoju. Prašau, sako kalbėtojas, atrodo, dar būsiu pamiršęs vien, sakyti vieną klausimą. Na taip, reikėtų E, kai kurie darbai turėjo būti atlikti jau seniai. Aš 2007 pradėjau dirbti Europolę, prieš tai dirbau Neapolyje ir e, atėjau dirbti kaip asmo atsakingas už kovą su prekyba žmonėmis. Susidūrėme su tokiu atveju 2011 metais. Tai buvo pirmas kartas, kai Europolas gavo tokią bylą iš Italijos kitos e, šalis e, apie savo problemas kalbėdavo dažniau ir plačiau. Kai Europolas turi nusistatyti prioritetus, jis remiasi gaunamą informaciją. Jeigu 90 procentų informacijos yra susijęs su prekių padirbinėjimu, tai be abejo Europolui tai pirmiausia yra prioritetas. Kai aš atėjau dirbti Europolą, nebuvo jokios informacijos iš Italijos apie organizuotą nusikalstamumą. Visai nebuvo informacijos. Be abejo, e, niekas apie, už Italijos ribų apie tas Italijos mafinės struktūras nieko nežinojo. Teisės aktų gyvendinimo struktūros net nepagalvojo tuomet, kad reikėtų bendraviausių Europolų. Dabar situacija pasikeitė, kai mes pradėjom sulaukti E, informacijos, tai tuomet atsirado pakankamai priemonių e, į prioritetų tarpą įtraukti ir šį klausimą. Europos parlamentas ir Krim komitetas pradėjo dirbti kartu ir tuomet teko susės prie stalo su suinteresuotomis šalmis ir kelti klausimą, ką darysim. Pavyzdžiui, šią iniciatyvą aktyviai remia Vokietija. Ir dėl to, pirmiausia, kad turi labai sudėtingos patirties santykiuose su Italijos mafija. Šiandien e, Vokietija apie Italijos mafijos keliamą pavojų žino daug daugiau ir ko gero šiandien situacija e, būtų kitokia, nes samoningumo lygis yra didesnis. Mes jau dabar remiame kai kurios atvejus, bet irgi dar tebe vyksta pradinė tų projektų fazė, dar didelių pergalių nepasiekta. Tiek tikiuosi atsakiau jūsų klausimą. Ačiū. Dėkuoju. Bill Newton dar paprašė žodžio, prašom. Nekalbėsiu 25 minutės, nors jas vis dar turime, tačiau nepasinaudosiu e, šią privilegiją. Vis dėlto nuostabu, kad šie ekspertai dar pas mus dėl mokymo ir vietos policijos pareigūnų mokymo. Aš pats prieš keletą vasarų e, bendradarbiavau su vietos policininkais ir vienoje iš jų darbo patalpų buvo telefono numeriai su užsienio policijos pareigūnų telefono numeriais. Man tai buvo įdomu. Aš sužinojau, kad šiems policijos pareigūnams užsienio e, policininkai buvo policininkai dirbantis visai šalia Mančesteryje, gretimoje e, vietovėje. Jūs kalbėjote apie ekspertus, profesionalus, dirbančius nusikaltelių grupuotėms. Aš nežinau, kaip čia reikėtų kokį techninį terminą pasirinkti. Kas yra tie tarpininkai, tie informacijos perdavėjai, me, moterys ar vyrai, kurie yra be galo galingi? O antras klausimas. Tie dideli pinigų srautai, kuriuos valdo mafijos tipo organizuot tų nusikaltelių grupuotės, kur jie yra. Europos bankuose, ar mes saugome jų e, biudžetus. Ir pagaliau jūs labai teisingai kalbėjote, kad samoningumas turi būti nuleistas iš viršaus. Ir mes ES turime siekti, kad 28 valstybių vadovai sutartų, kad būtent tai yra prioritetas ir tai įgaus tarp valstybinį mastą. Manau, kad visuomenė turi būti informuojama ir mūsų komiteto vaidmuo šiame kontekste yra labai svarbus. Aš nežinau, ar mes vis dar transliuojame, tačiau tikriausiai yra žmonių, kurie mūsų klauso. Mes turime reikalauti iš lyderių, kad jie ką nors darytų, imtųsi veiklos, nes priešingų atveju juokinga situacija. 28 lyderiai turi susirinkti ir teikti, kad įsipareigoti, kad mums dabar svarbi ši kova. Turime kreiptis į lyderius ir prašyti iš jų veiksmų. Ačiū. Pradėsiu nuo jūsų paskutinio klausimo. Iš ties, todėl mes ir čia. Todėl ir parengėme savo um, paskelbto grėsmės įvertinimo oficialią viešą versiją. Jūs kalbėte apie Mančesterį kaip užsienio valstybę. Įdomu, jau tris kartus buvo taip, kad į mane kreipėsi mažų policijos apygardų pareigūnai, kalbėdami apie tai, kad čia atsidarė kažkur neseniai mažas restoranėlis, ten visi labai malonus, nors restoranas yra nuolat tuščias, o dabar staiga jis, e, jame gyvenimas suintensyvėjo. Ir e, tas pareigūnas manęs tiesiog paklausė, ar čia jau laikas sunerimti. Uh, Manau, kad e, taip turėtų būti, turėtų žiniasklaida rašyti straipsnius apie tai, e, apie e, galimas grėsmes arba atpažinimo požymius. Jungtinėje karalystėje neseniai buvo nuteistas mafijos bosas, kuris turėjo restoraną. Aš kalbėjau su savo pusbroliu, kuris teigė, kad, ne, teigė, kad niekada nebūtų pasakęs, kad šis žmogus būtų galėjęs būtų susijęs su mafija. Manau, kad turime kelti ir įmonių samoningumą. Ir tai turi vykti taip pat ir politinėme lygmenyje. Tiek. E, vienu klausimu, dabar kitas klausimas - mokymai. Labai svarbu atpažinti infiltravimosi momentą. Jei pareigūnai nežino, ko ieškoti, jie gal ir neras to. Ir jei, pavyzdžiui, fiksuojami greit to grinų pinigų judėjimo srautai tam tikrose verslo srityse, kaip pavyzdžiui restoranai. Aš savo tyrėjams galiu pasakyti, pažiūrėk, jei ši pizzerija yra visada tuščia, bet visada dirba ir jau dirba dešimt metų, tai iš kažkur jie turi gauti pinigų. Kalbant apie turtą. Daug turto, ir tai yra keista, jei įvertinsime Kalabrijos regioną Italijoje, dabar ten nusikalstamos grupuotės veikia ir šis regionas yra vienas turtingiausių pasaulyje. Pinigai tiesiog laikomi ten, kur mafija veikia, o patys e, nusikaltėliai yra kiek kitur. Dalis mafijos pinigų, aišku, kažkokiais būdais grįžta į bankų sistemą, tačiau tai padarę jie tampa atsekami. Ir vienas svarbiausių dalykų yra tai, ir jūs apie tai kalbėjote, tie tarpininkai, tie žmonės, kurie oficialiai neturi jokių panašumų, e, jokių ryšių su mafijos struktūromis. Italijoje dabar tai vadinama pilkaja zona. Mano supratimu, būtent šie žmonės sukelia didžiausią grėsmę, todėl kad šie žmonės gali veikti ir politinėme lygmenyje, jie gali būti didelių įmonių akcininkai ir jų interesai nebūtinai bus įmonė. Tai bus ryšių palaikymas teisėtoje įmonėje arba, pavyzdžiui, pra, frančizių prekyba arba didelė informacinių technologijų kompanija, pavyzdžiui, gal kreipsis į teisininkus, į notarus, prašydami surasti investuotojus. Ir tai yra tie pinigai, tie žmonės, kurie atsakingi už um, organizuotų nusikaltelių grupuočių turtą ir klėstėjimą. Organizuoti nusikalteliai yra išmintingi, jie gali imtis pačių įvairiausių iniciatyvų. Kai kuriais atvejais, kitais atvejais jie gali būti paprasti paslaugų teikėjai. Pavyzdžiui, Italijoje jie tiesiog gali teikti paslaugas organizuotams nusikaltėliams. Įsivaizduokite tokias agentūras, kurios tiesiog išsiunčia pinigus į užsienį. Uh, kai kurių jų savininkai ir yra tarpininkai. Nusikaltėliai žino, kad jie turi kaip nors išplauti pinigus ir jie pasiima tam tikrą procentą tie paslaugų teikėjai. Ir Nebūtinai šios agentūros yra susijusios su italų nusikaltėliais, su Rusijos organizuotais nusikaltėliais. Jeigu įvertinsime SOKTOS 2014 metų um, ataskaitas, vertė atsiprašo 13 metų, tai pastebėsime, kad tos bylos, kurias tyria Europolo, susijusios ir su kai kuriais bankais. Tačiau tiesiog negaliu teikti daugiau informacijos šioje srityje. Manau, kad svarbiausias dalykas, kurio turime išmokti, nepriklausomai nuo to, kokia gera teisėkura šie žmonės yra profesionalai, jie visada ras būdą, kaip pasinaudoti arba e, apeiti patį efektyviausią teisės aktą. Todėl mums reikia e, naujų žvalgybinių duomenų, reikia kelti policijos pareigūnų samoningumą. Ir kuo intensyviau tai darysime, nes turėkime omenyje, kad tai, kas buvo prieš porą metų, dabar jau nebus aktualu. Ir kalbant apie Italijos organizuotus nusikaltėlius, jie vis keičiasi, prisitaikydami ir vykdydami e, žemos rizikos nusikalstamas veikas. E, pavyzdžiui, tie, kas atsidėja kalėjime už um, prekybą narkotikais, jie tikriausiai negrįš į tą pačią veiką, o pasirinks kokią nors kitą. Tiek norėjau pasakyti, tikiuosi atsakiau jūsų klausimus. Manau, jeigu norime, kad mūsų kova su organizuotų nusikaltisamu būtų sėkminga, turime keisti metodus. Mes turime pakeisti savo požiūrį Turime išaiškinti, kas yra kriminaliniai nusikaltimai, turime pateikti aiškesnius nurodymus, nes buvimas organizuotų nusikalstamų grupuotės narių dažnai yra tam tikras verslas. Tiesiog turime tirti, tirti padarytus nusikaltimus, bet taip pat turime analizuoti, kaip tos grupuotės veikia, kas jiems padeda, kas juos remia, iš kur ateina pinigai. Ir aš manau, kad dabar tai ir yra mūsų didžiausia problema. Jeigu informacijos pakankamai neturėsime, kova bus neefektyvi. Jeigu mes surinkame reikiamą informaciją ir jo, e, tai tą informaciją reikėtų naudotis, nes jokia valstybė narė viena nesugebės įveikti organizuoto nusikalstamumo. Ir manau, kad be abejo, turi būti sistemingai renkama ši informacija, analizuojama ir analizė turėtų būti pateikiama tyrėjams valstybėse narėse, kad jie galėtų kovoti su tom grupuotėm ir suvokti, kokio maso yra grupuotė, ką jį daro, kokia yra jos daroma žala. Tai štai, taip turėtume veikti ir aš manau, kad tai yra savotiškas paradigmos pasikeitimas. Dabar visai ko kito reikia, negu reikėjo seniau. Grazie, eh, se non ci sono altre domande. Dėkuoju, jeigu nėra kitų komentarų, tuomet eh, man belieka. Galėka padėkoti Europos atstovus, pana Mišelė Rošinbek. Dar yra klausimų, prašom. Pone Makintal. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad prailgės posėdis dėl manęs ir atsiprašau, kad pavėlavau šį rytą, nes negalėjau ateiti anksčiau. Iš to, ką skaičiau ir girdėjau, man sudarys spūdis, kad tema labai įdomi. Jūs kalbėjote apie organizuotų nusikalstamumo vykdomą stambų verslą. Jūs kalbėjote apie mokesčių priebėgas. Ir manau, kad jūs matote problemos esmę ir teisingai vertinote. Viena iš sričių, kurią jūs paminėjote, tai yra um, e, tai yra tam tikra grupuočių tų specifika. Balistinė žvalgyba gali mums padėti kovoje su tomis grupuotėmis. Norėčiau pasiklausti, ar jūs naudojatės balistinės žvalgybos duomenimis, išaiškinant tų nusikaltelių gangų nusikaltimus. Dėkuoju. Um, the activities of Europol, they reflect the priorities of the most Kalbant apie prioritetus, sprendžiant skubiausias valstybių problemas. Be abejo, pirmiausia, tas skubiausia problema yra organizuotas nusikalstamus ir terorizmas. Mes tų gangų vykdomų nusikaltimų neturiam pirmiausia. Rugs, e, birželio mėnesį um, buvo priimtas sprendimas kompetentingos struktūros pradėti dėl ginklų prekybos e, tam tikrus veiksmus, strateginius veiksmus ir mes manome, kad kaip ir numatyta ES politikos rytyje, mes tuomet parengsime veiksmų planus, strateginius ir kitokius, kurie turės būti įgyvendinti. E, ir tai mums padės be abejo imtis ir tokių priemonių kaip balistinė žvalgyba e, bendradarbiaujant su komisija yra įmamasi tam tikrų priemonių ir turime e, be abejo dirbti prie šitos temos. Aš manau, kad jinai bus įdomi. Grazie, allora, mm, come stavo dicendo, vi ringrazio. Eh, Dėkoju, sako pirmininkė. Ačiū už jūsų paskirtą laiką, už atliktą darbą. von Roschenbach tikrai nuoširdus ačiū, nes jūs tikrai mus pateikite daug papildomos informacijos, kuri mus padės geriau matyti bendrą vaizdą. Taip pat nuoširdus ačiū jūsų generaliniam direktoriui, perduokit mūsų padėką jam. Mes remiame šio pobūdžio veiklą, šio pobūdžio darbus, tikimės, kad ateityje Europos parlamentas, jau būsimasis parlamentas, bus pakankamai išvalgus ir sugebės jūsų veiklą tinkamai paremti. Posėdis baigėme, e, rugsėjo 9 dieną bus mūsų kitas posėdis, jis prasidės 19 valandą ir tęsis iki 20.30. O dabar, kolegos, visiems linkiu gerų atostogų, gerai palsėkite ir tikiuosi jūs surasti taip pat ryštingai dar labiau nusteikusius rimtai dirbti rugsėjį. Toliau ginsime šias idėjas, pristatysime mūsų klausimą plenariniam posėdžiui. Tai įvyks